sakome, kad yra iškilusi grėsmė šalies saugumui ir stabilumui. Rezoliucija džiaugiasi taikos susitarimu, kuris buvo pasirašytas šių metų sausio 11 dieną Librevilyje ir mes raginame visas šalis laikytis paliaubų Bet mūsų pakomitetis ir toliau stebės žmogaus teisų padėti šalyje, nes mes matome, kad vis dažniau yra darbuojami vaikai kariai. Mums būtina pabrėžti ir mums būtina stebėti, kaip plėtojasi konfliktas regione. Mes taip pat planuojame siūsti savo delegaciją į Etijopiją, taip pat keistis nuomonėmis su Afrikos sąjungos nariais. Taigi šie klausimai bus įtraukti į numatytas diskusijas Adis Ababoje. Taip pat patvirtinome rezoliuciją skubos tvarka dėl masinio prievartavimo atvejo sausio mėnesį ir patvirtinome rezoliuciją dėl žmogaus teisų pažeidimų prieš dalitus. Taigi yra dvi rezoliucijos skirtos Indijai Jose reikalaujama Indijos valdžios institucijų kur kas aiškiau reaguoti į padėtį. ES institucijos e, stebės, ar bus imtasi veiksmų Indijoje. Mes parlamente turėtume galvoti apie tai, kaip stebėti kaip reikėtų efektyviau stebėti, kas yra daroma su mūsų patvirtintomis rezoliucijomis. Taip pat patvirtinome rezoliuciją dėl padėties Bahreine, bet šį klausimą aptarsime vėliau, kai svarstysime Bahreino, kai svarstysime pakomitečio delegacijos į Bahreiną ataskaitą. Parlamentas e, taip pat e, aptarė Bangladešo atvejį tekstilės įmonių gaisrų atvejai. Ir mes norime, kad Bangladešo ir Pakistano vyriausybės tirtų pastarojo meto incidentus ir užtikrintų, kad tokios tragedijos ateityje nepasikartotų. Mes taip pat kalbame apie ES įmonių atsakomybę, įmonių, kurios dirba ir yra įsisteigusios užsienyje. Mes kreipiamės į Bangladešo valdžios institucijas nagrinėti darbo teisų aktyvisto Aminų Islam atvejį. Ir mes raginame abiejų šalių vyriausybės panaikinti apribojimus profesinių sąjungų veiklai ir kolektyvinėms dėryboms. Mūsų kolega ponas Lechtfried iš socialistų demokratų frakcijos mane informavo apie Azijos žmogaus teisų komisijos 2013 m. sausio 8 dienos pateiktus dokumentus dėl Šrilankos aukščiausiojo teisėjo Širani Bandaranaikė nušalinimo. E, iš tiesų, e, prezidentas yra numatęs balsavimą parlamente, pagal kurį bus nušalintas vyriausias teisėjas. Sausio pradžioje aš buvau susitikusi su Šrilankos ambasadoriumi. Aš kėliau šį klausimą. Taip pat išreiškiau savo susirūpinimą tuo, kad toks nušalinimo procesas yra politiškai motivuotas. Taip pat galiu pacituoti Navi Pilai, žmogaus teisų vyriausia įgaliotinė. Ji mano, kad tokie įvykiai yra atžanga, žiūrinti teisės viršinybės principo įtvirtinimą. Šiandien e, Šrilankoje Teisininkų asociacija sako, kad boikotuos naujo vyriausiojo teisėjo inauguraciją šalyje. Tai tiek norėjau pasakyti apie Šrilanką. Turėsime apie šią šalį daugiau informacijos po apsilankimo Ženevoje, Junktinių tautų komisijos sustikime. Toliau dėl Šrilankos mm, namų darbuotojos, kuri buvo nukirzdinta galva, ji dirbo namuose keletą metų ir nuo 2007 metų buvo įkalinta. Catherine Ashton ir mes taip pat e, išreiškėme savo protestą prieš mirties bausmę apskritai ir prieš šį konkretų atvejį. Saudė Arabijos teisingumo ministras e, lankysis Europoje, jis paprašė galimybės susitikti, aš pasinaudosiu tokią progą ir tikiuosi, kad susitikimas įvyks. Ir aš tikiuosi, kad mes aptarsime ir kitus žmogaus teisų pažeidimo klausimus su juo. Taip pat Bangladeše buvo paskirta mirties bausmė Tarptautinis nusikaltimų tribunolas paskelbė tokią bausmę dėl karo nusikaltimų įvykdytų 71 metais. Žinoma, gerai, kad klausimai svarstomi, tačiau mirties bausmė nėra tinkamiausias pasirinkimas. Pone Ašton išreiškė savo protestą taip pat ir prieš šią mirties bausmę. Pone Ašton padarė viešą pareiškimą dėl šešių asmenų, dėl mirties bausmės įvykdymo šešiems asmenims. Bet prie to klausimo mes grįšime dar vėliau. Ir galiausiai buvau sustikusi su Navi Pila, jungtinių tautų vyriausioje komisare žmogaus teisėms. Ji lankėsi Bruselėje ir ji mus patikino, kad e, ji stebi ES žmogaus teisų institucijų ir mūsų pakomitečio veiklą. Ji džiaugiasi tuo, kad e, mes bendradarbiaujame su vyriausios įgaliotinės biuru, kuris yra įsisteigęs Briuselyje. Jai rūpi Romų klausimas, prieglopšio prašytojų klausimas, taip pat ir tokių šalių kaip Sudanas, Birma, Mienmaras klausimai. Taigi pavasarį mes siūsime delegaciją į žmogaus teisų tarybą Ženevoje ir aš tikiuosi, kad galėsiu asmeniškai dar kartą susitikti su ponia Pilai. Aš taip pat pabrėžiau, kaip svarbu siekiant užtikrinti mūsų darbo kokybę, pasinaudoti visuotinės periodinės peržiūros rezultatais iš uh, savo darbo tvarkės mes matome, kad visuotinė periodinė peržiūra visų pirma yra atliekama, o po to mes rengiame susirinkimus ir pasinaudojame tokią aukštos kokybės gautą informaciją. Ačiū Jums uždėmesi. Dabar perėsime prie kito darbo tvarkės klausimo. Žmogaus teisų pakomitečio delegacijos į Bahreiną ataskaitą. Vizitas vyko gruodžio 18-21 dienomis. Iš tiesų puikiai bendradarbiavome rengdami vizitą su Bahreino ambasada. Ir delegacija surengė ne vieną susitikimą. Padėtis šalyje kai kuriais klausimais yra sudėtinga. Mes aišku džiaugiamės Bahreino ambasada nepriklausomos tyrimų komisijos parengta ataskaita. Aš dar kartą galiu priminti, kad sausio mėnesį mes patvirtinome rezoliuciją. Bahreino klausimų delegacijos nariai buvo puikiai pasirengę aptarti pačius įvairiausius klausimus, o dabar suteiksiu žodį poniai Vaiderė. Ji buvo delegacijos vadovė. Prašom. Thank you very much uh, so for your introduction. Uh, Ačiū už Jūsų pristatymą. Kaip girdėjome, delegacija vyko į Bahreiną. Matau, Jarmo. Jarmo, ar atnešėt ataskaitą, nes ataskaita yra parengta, šviežiai parengta, dar šilta. Aš padariau paskutinių pakeitimų vakar vakare. Ir dabar jau ataskaita yra parengta. Ačiū. Taigi, ataskaitos projektas praeitą savaitę buvo parengtas. Ir mes kartu su kolegomis iš delegacijos per savaitgalį pardirbėjome, rengdami galutinį uh, šios ataskaitos variantą. Panas Richard Hout pažadėjo būti kartu su mumis šiandien, tai aš tikiuosi, kad jis greitai prie mūsų ir prisijungs. Taigi aš tiesiog pradėsiu trump, nuo trumpos informacijos apie mūsų vizitą. Jūs paminėjote mūsų rezoliuciją, Europos parlamento rezoliuciją priimta skubos tvarka. Uh, Turiu prisipažinti, kad na, nebuvau labai smarkiai už tai, kadangi galvojau, kad visų pirma turime aptarti mūsų ataskaitą, nes mūsų delegacija nuvyko ten vietoje, pamatė, kokia yra situacija, taigi gal, galime pasidalyti savo išvalgomis ir tada jau buvo galima renkti rezoliuciją po to, po to, kai jau ta ataskaita būtų buvusi aptarta. Aš galvau, kad toks kelias būtų buvęs produktyvesnis. Mano akimis rezoliucija nebuvo tokia subalansuota, kokią būčiau e, norėjusi matyti. Bet noriu pabrėžti, kad pirminis mūsų misijos tikslas buvo įvertinti žmogaus teisų situaciją Bahreinė. Kaip žinote, uh, Bahreinas e, perkino ilgą e, viešų demonstracijų laikotarpį. 2011 m. pradžioje prasidėjusi, e, po to buvo vyriausybės atsakomieji veiksmai ir smurto tam tikri protrukiai kurių vis dar pasitaiko ir šiandien, kartais nukenčia ir žmonės. Uh, Bet mano akimis e, situacija yra tokia ir, ir, ir delegacija taip pat pritarė mano pozicijai, kad didžia dalimi padėtis yra stabilizuota. Galima būtų sakyti, kad yra mas, masiškų protestų ar masiško smurto gatvėse. Aišku, yra tam tikrų atvejų Trumpai jūs informuosiu apie mūsų susitikimus. Pasakyti, kad mums buvo leista susitikti su aukščiausio lygio atstovais, um, su ministrais, vidaus reikalų, teisingumo ministru, užsienio reikalų ministru ir taip toliau. Taip pat visą laiką mus lydėjo ponas Rahman Rašyt, Abdul Ahvan Rašyta, kuris yra užsienio reikalų komiteto pirmininkas ir noriu taip pat padėkoti ponui Adam Kulach, kuris yra mūsų ambasadorius. Taigi delegacijos darbas vyko sklandžiai ir visi mūsų pageidavimai susitikti su vienais ar kitais asmenimis buvo įvykdyti Aš e, papasakosiu ir apie mūsų apsilankymą kalėjime, kas viskas buvo organizuota spontaniškai vietoje. Aš manau, kad tikrai verta paminėti tokius momentus. Taip pat e, susitikome su opozicijos atstovais, žiniasklaidos atstovais, opozicinių judėjimų, žmogaus teisų gynėjų atstovais ir kitais asmenimis Mūsų ataskaitoje jūs rasite platesnės informacijos. Ataskaitoje taip pat aptarėme ir ambasadorių iš ES pusės pozicijas. Jie mums pristatė situaciją šalyje ir taip pat paaiškino, kiek tai vadinamos basijonių komisijos. Bahreino nepriklausomos tyrimo komisijos uh, sudarytos po tų protestų um, prasiveržimo, uh, kiek rekomendacijos yra vykdomos, kadangi mes visą laiką klausinėjome, kiek tos rekomendacijos yra gyvendinamos. Ir reikia pasakyti, kad didžia dalimi tos rekomendacijos yra jau įgyvendintos. Be abejo, mes norėjome taip pat uh, išgirsti, kada yra galutinis terminas toms rekomendacijoms įgyvendinti. Uh, Ambasadoriai taip pat pabrėžė, jog opozicija kartais irgi labai konservatyviai yra nusiteikusi. Ir vyriausybė taip pat mato, kad Iranas dažnai tiesiogiai kišasi į valstybės vidaus reikalus kartais per šitų mažumas Taigi užsienio šalių įtaka buvo nuolat akcentuojama daugelį iš mūsų susitikimų tiek su pozicija, tiek su opozicija. pozityvus žingsnis yra tai, kad yra nacionalinė žmogaus teisų institucija ir mes susitikome su generaliniu sekretoriumi, kuris pabrėžė, jog Per dviejus šios institucijos veikimo metus buvo 28 pareiškimai padaryti prieš vyriausybės veiksmus e, ir apie 300 žmogaus teisų pažeidimo atveju užfiksuota metinėje ataskaitoje. Um, aš manau, kad e, šį darbą galima įvertinti kaip teigiamą, bet aišku, generalinis sekretorius pabrėžė taip pat ir tai, jog konkrečios iniciatyvos apsiriboja mm, tuo, kad vidinis konfliktas tęsiasi, dėja vis dar tai egzistuoja. Aš norėčiau paminėti ir naujausias žinias, kad karalius dabar nori tikrai paremti tikrą dialogą ir Bahreino opozicija labai vertina karaliaus kvietimus e, dėrėtis. Tai atsitiko prieš kelias savaitės. Aš manau, kad tai tikrai uh, labai svarbu ir manau, kad mūsų delegacija gal irgi prisidėjo prie tokių labai pozityvių sprendimų, nes būtent mes ir raginome to imtis. Taip pat buvo daug mūsų susitikimų su mm, apatinių rūmų atstovais ir e, viršutinių rūmų atstovais žemutinio aukštutinių rūmų atstovais ir mm, buvo aptariama situacija, kas yra padaryta. Aišku, jie gan atsargiai išsako savo pastabas dėl e, reformų galimybės ateityje. Tam, aišku, irgi galima būtų pasakyti, tačiau, manau, e, bendrai tos diskusijos buvo labai produktyvios. Mes pabrėžėme tai, kad kiti parlamento rinkimai yra numatyti 2014 metams Ir būtina užtikrinti, kad būtų laiku parengtos taisyklės dėl tų rinkimų. Ir ten, aišku, turi būti atitinkami nacionalinio susitaikymo elementai. Mes klausėme, kodėl tos nepriklausomos komisijos rekomendacijos dar nėra iki galo įgyvendintos. Ir mūsų pašnekovai pabrėžė jo, tai, kad situacija nėra tokia dar stabili, kad galima būtų įgyvendinti visas rekomendacijas iki galo. Aišku, yra visiškas pasirengimas tas rekomendacijas įgyvendinti ateityje, tačiau kol kas dar yra šiek tiek atsargumo dėl, dėl, to, dėl tų rekomendacijų gyveninimo. Bendrai vertinant, reikia pasakyti, kad mes, Europos parlamento ir Bahreino parlamentarai, sutarėme dėl to, kad reikia konstruktyviai bendarbiauti, siekiant užtikrinti ilgalaikį šalies stabilumą ir klėstėjimą. Kalbėjome apie atsakomybę, kad nebūtų pernelyg didelio smurto panaudojimo iš policijos pusės. Uh, ir su vidaus reikalų ministru e, paminėčiau diskusijas, kur buvo kalbama apie tai, kad jau yra atitinkami atvejai tyriami ir tie, kas yra kalti dėl tokių dalykų, yra tikrai nu, baudžiami. Dabar dėl darbuotojų išvaikymo e, demonstracijose. E, dauguma darbuotojų dabar e, klausime, ar buvo atleisti tie darbuotojai, kurie dalyvavo protestų demonstracijose, ar jie buvo atleisti iš darbo. Dauguma darbuotojų yra sugražinti į darbo vietas, jie toliau dirba. Aišku, su privačiu sektoriumi kiek daugiau yra problemų, bet valstybinėme sektoriuje ši problema yra išspręsta panašu. Taip pat kalbėjomės dėl žiniasklaidos, dėl pilietinės visuomenės. Buvo ir ats, pavienės diskusijos, buvo ir diskusijos visai delegacijai organizuotos. Taip pat aptarėme ir pranešimą spaudai, kur akcentavome tai, kad dar reikia daug ką padaryti, užtikrinant visišką žiniasklaidos laisvę Mes pabrėžėme žiniasklaidos pluralizmo svarbą, e, žodžio laisvės svarbą per socialinę žiniasklaidą. Mes paraginome um, užtikrinti visišką prieigą tarptautiniams NVO žurnalistams į šią šalį. Taip pat prieš mūsų delegaciją buvo paskeltas vienas straipsnis, dėl kurio aš uh, teiravausi, kodėl tam žurnalistui nebuvo leista atvykti į šalį. Aš paklausiu tiesiog, kodėl taip yra. Atsakymas buvo toks. Ta žurnalistas negavo tinkamų vizų, tiesiog gavo ne tą vizą, kurią turėjo gauti, todėl tik tai ir nebuvo įleistas į šalį. Toks buvo atsakymas. Richardas taip pat matė, kaip iškėlėme klausimą dėl vieno iš mūsų parlamentarų, kuris irgi negavo vizos iš anksto. Tai tiesiog atsakymas buvo, kad pernelyg trumpas laikas buvo likęs, kad būtų galima tam konkrečiam delegacijos nariui parengti vizą. Tai tokie buvo atsakymai, tiesiog, kad dokumentai nebuvo tinkamai sutvarkyti Bahreino ambasadoje, nebuvo tai padaryta laiku ir tiesiog nebuvo įmanoma išduoti vizą tam konkrečiam kolegai. Man atrodo, pakankamai sudėtingas klausimas yra dėl e, medikų, dėl gydytojų. E, girdėjome e, opozicijos pareiškimus, girdėjome ir Bahreino medikų asociacijos pareiškimus. Savo pranešime spaudai mes aiškiai pareiškėme, kad pasisakome prieš tokią situaciją, kur medikams yra taikomas uh, Mm, teisinės sankcijos, netgi grėsia įkalinimo bausmės, kuomet jie netinkamai tarsi vykdo savo pareigas. Um, ir Bahreino medikų asociacijos atstovai mums paaiškino, kad tie įkalinimai ir tie kaltinimai medikams yra keliami ne dėl to, kad mm, jie netinkamai, sutei, netinkamai gydė asmenys, bet dėl to, kad e, buvo netinkamos paslaugos suteiktos e, pozicijos atstovams kad buvo panaudotos Salmani medicinos komplekso patalpos protesto demonstracijoms vykdyti ir toje, tose patalpose tuo metu jie ne, negydė pacientų. Ir vienintelis mm, variantas, kai būtų galima išspręsti tą problemą, tai būtų tikrai visiškai atviras mm, ir sąžiningas teismo procesas ir mes kreipėmės dėl to ir į vidaus reikalų ir teisingumo ministrą. Teisingumo ministras pripažino, kad iš tikrųjų yra mm, nemažai atvejų, kuriuos reikėtų išanalizuoti ir išspręsti. Jis pabrėžė tai, kad yra daug teisėjų, kurie mm, negali kompetitingai atlikti savo darbo. Taigi reikia tobulinti mm, teisėjų kvalifikaciją. Jis labai pasveikino mūsų pasiūlymą suteikti pagalbą iš ES apmokant teisėjus kad tikrai būtų sukurta tokia teisinė teismų sistema, kuri leistų užtikrinti sąžiningus teismų procesus. pozityvus momentas galėtų būti gal pabrėžtas e, štai toks. Ombudsmeno institucija yra įkurta. Žinoma, ir savo pranešime spaudai mes uh, dar kartą paskelbėme ir, ir dar kartą patvirtinome tai, kad reikia užtikrinti, jog teismai būtų nepriklausomi ir kad ombudsmeno institucija, žmogaus teisų institucija taip pat būtų nepriklausomos ir visa tai yra mūsų pranešime spaudai. Ką dar norėčiau pabrėžti? kad per nelik ilgai nekalbėčiau, kadangi ir kolega Howitt dalyvauja jau posėdėje. Ir aš manau, jis turės dar ką papasakoti. Taigi, sakyčiau, daug kas jau yra padaryta. Pavyzdžiui, dėl ombudsmeno, ką aš paminėjau, dėl E, prokuratūros atskirimo nuo vidaus reikalų ministerijos ir vidaus reikalų ministerijos atskirimas nuo teisingumo ministerijos, jau pradėti tie procesai, aišku, dar jie neužbaigti, yra ir teis teisėjų kūrinių pastangų spręsti žiniasklaidos laisvę, kovoti su kankinimais, užtikrinti teismų nepriklausomumą, apginti nukentėjusius nusikaltimus, stiprinti žmogaus teisų apsaugą. Man atrodo, kad tai yra pozityvų žingsniai ir mes gavome informacijos po mūsų misijos, kad policijos nuovados, nežinau ar visos, bet bent jau kai kurios iš jų turi um, vaizdo ir garso sistemas įdėktas, kad būtų galima užkirsti kelią kankirimams. E, Džiaja kalėjime iš tų asmenų, su kuriais susitikome, dėja mes buvome girdėję, kad uh, yra kankinami asmenys ir žinoma, tai mus labai nuliūdino ir labai suneramino. Kaip jau minėjau, Šis mūsų apsilankimas kalėjime buvo organizuotas labai operatyviai, suteikti visi leidimai. Ryte paprašėme teisingumo ministro, vėliau susitikome su vidaus reikalų ministru e, ir jis suteikė mums galimybę nuvykti į tą kalėjimą paprašėme maždaug pusantros valandos, kad galėtumėm praleisti kalėjime kartu su Kavaja, Ibrahim Šarif ir Nabel Radžav, žmogaus teisų gynėjais, o iš tikrųjų praleidome kalėjime daug ilgesnį laiką ir aš manau, kad tikrai mm, labai įvertinome tokią galimybę. Galiu pasakyti, kad, na, ne kiekvienoj toli gražu valstybėje um, sutiksi tokį palankų um, elgesi, kuomet yra suteikiamos galimybės e, vykti į kalėjimą, tiesiogiai kalbėtis su kaliniais, be jokių liudininkų, e, vienas su vienu. Mes turėjome tokią galimybę ir tikrai ją labai įvertinome. Taigi, ataskaita susideda iš 15 puslapių, tai ilga ataskaita Mes tengiamės informaciją pateikti kaip galima objektyviau, aptarti, apžvelgti situaciją iš įvairių paužio taškų. Manau, kad ir mūsų pareiškimas spaudai buvo gan kritiškas, bet ir pozityviai įvertino padarytus žingsnius, skatino žengti toliau. Tai aš manau, kad mes toliau turime tęsti e, dialogą su Bahreino parlamentarais ir vyriausybė. Kaip delegacijos pirmininkė gavau daug patikinimų, jog Bahreino vyriausybė pageidauja tęsti dialogą. Taip pat ir su įvairiomis grupėmis, su tais, kas yra suinteresuoti tos įvykius aptarti. Ir vidaus reikalų ministras, pažiūrėjau, kaip aš prisimenu iš mūsų pokalbio, pasakė, kad sunitai, šitai, visi žmonės yra Bahreino žmonės ir, kaip jis sakė, mes nenorime jų rušiuoti į kažkokias tai grupės. Uh, Aišku, dar tam tikra dalis e, valstybės e, piliečių negali dalyvauti saugumo tarnybose dirbti, tačiau armijoje jau gali jie tarnauti. Tai aš manau, kad tikrai daug kas yra padaryta ir mes galėtumėm toliau padėti pasidalydami savo patirtimis, savo, prisidėdami prie, savo žiniomis prie jų tolesnių pastangų gerinant ateitį. Tailed report and now Richard Howitt. Dėkoju šią išsame ataskaitą, dabar ponas Juvit. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ir kolegai, e, kolegijai, kad pristatė šį, e, e, šio, pristatė šį vizitą. Norėčiau dėk, padėkoti už tą prisijimtą užduotį, kuri buvo tikrai labai atsakinga ir labai puikiai aprašyta. Ir nenoriu nieko kartoti, kas jau buvo pasakyta. Uh, e, praeitie vykusių misijų metu mes nepakankamai susitikdavome su aukomis ir nepakankamai tokių vizitų organizuodavome. E, bet šį kartą lankėmės kalėjime ir iš tiesų programa e, buvo puikia, su mumis dalyvavo keli darbuotojai ir jie mums tikrai padėjo mūsų darbe, suprato mūsų tikslus. Iš tiesų e, delegacijos darbas buvo sudėtingas, mes išnagrinėjome skirtingus lygius, bet e, darbas vyko puikiai, aš norėčiau, kad tai atsispindėtų posėdžio protokole. Labai būtų gerai paminėti ir Bahreino ambasadorių Aš buvau su juo sustikęs ir tiesiogiai, taip pat kalbėjau su juo ir telefonu. Kiti kolegos delegacijoje taip pat buvo sustikęs su ambasadoriumi. Ambasadorius vyriausybės vardu skiriamus pakankamai dėmesio ir bendradarbiavo su mumis užtikrindamas vizito sklandžią eigą. Iš tiesų vizito tikslas buvo pripažinti ar daroma pažanga žmogaus teisų srityje šalyje. Vizitas buvo sėkmingas ir aš tikiuosi, kad Bahreino valdžios institucijos pasakytų tą patį. Dėl žodžio laisvės. Šioje šalyje, jeigu kritikuoji monarchijos atstovus, gali būti pasodintas į kalėjimą. Aš suprantu, tokia teisė egzistuoja šalyje. Dėl to buvo sulaikyti keli asmenys ir saviriškos laisvė išlieka problema. Žiniasklaidos pluralumas taip pat kelia problemų šalyje, todėl socialinės žiniasklaidos medijos svarba išaugo. Žinoma, man matome, kad ir per socialinę mediją reiškusių savo nuomonę aktyvistų E, likimas e, yra sudėtingas. Mes bandėme palaikyti ryšį su tais Bahreinė, kurie kovoja už žodžio laisvę. Tarkime, aš e, savo šalyje galiu kalbėti apie karališkąją šeimą. Aš turiu žodžio laisvę. Mūsų delegacija perdavė kaip svarbu yra užtikrinti žodžio laisvę šalyje dėl politinių karinių. Mes negavome konkretaus skaičiaus. Vizito metu mes sužinojome, kad gali būti tūkstančiai tokių, galbūt du tūkstančiai žmonių buvo sulaikyti nuo pirmųjų protesto dienų. Jie buvo laikinai sulaikyti, kiek jų vis dar yra įkalinta šiandien. Uh, bent jau man nėra aišku, nors mes prašome pateikti konkrečius skaičius ne vieną kartą. Taigi tai kelia susirūpinimą. Politinių kalinių paleidimas būtų labai svarbi pasitikėjimą kurianti priemonė, jie galėtų palengventi dialogą. 30 Vienas sąžinės kalinys pateikė skundą e, šio mėnesio pradžioje. Nepaisant to, jie išlieka įkalinti ir mums kelia nerima elgesys su jais. Taigi komiteto nariams norėčiau tą pabrėžti. Dėl nepriklausomos tyrimų komisijos, aš pritariu tam, ką sakė kolegė Vaiderė, valstybės narės išsakė skirtingą poziciją, bet dabar neminėsiu. Vienas atstovas sakė, kad 25 procentai tyrimų komisijos rekomendacijų buvo įgyvendinta, kitas narys sakė, kad tik 10 procentų įgyvendinta. Bahreinasgi teigia, kad 98 procentai rekomendacijų yra įgyvendinti. Nuo praėjusiu metu balandžio mėnesį atrodo nedaug kas buvo nuveikta, būtų galima tęsti dialogą šiuo klausimu tarp mūsų ir kolegų Bahreine. Bet jeigu nepriklausomos tyrimų komisijos pateiktos rekomendacijos būtų gyvendintos, tai padėtų mums dėti tinkamą žingsnį į priekį. Tačiau išlieka klausimas, ar rekomendacijos yra įgyvendinamos taip, kaip yra sakoma Bahreinė. Dėl mokytojų, dėl medikų, ponia Vaiderė apie tai jau užsiminė, mes buvome susitikę su daugybė asmenų, kurie yra įkalinti, jie laukia bylų svarstymo pradžios Ir jie yra sulaikyti dėl to, kad gydė protestuotojus. Jie yra sulaikyti, įkalinti, tokiu būdu bandoma juos užtildyti. Šie atvejai susilaukia tarptautinės bendruomenės dėmesio, tačiau tie asmenys yra vis dar arba sulaikyti, arba jiems grėsia sulaikimas arba jie negali rasti darbo. Todėl mes turėtume kelti šį klausimą. Toliau dėl kankinimų ir netinkamo elgesio. Mes žinome, kad prieš kai kurios protestuotojus buvo naudoti kiti asmenys, gyva amunicija. Mes tarpininkams Bahreine pristatėme e, turimus įrodymus, kuriuos gavome iš Europoje veikiančių žmogaus teisų grupių. Iš tiesų žmonės, protestuotojai e, labai nukentėjo dėl to, kad e, nemirtini ginklai buvo naudojami iš tokio trumpo nuotolio, kad jie tapo mirtinais. Taip pat e, ašarnės dujos buvo naudojamos. Ir galbūt į ašarinės dujas einančios medžiagos, cheminės medžiagos e, nebūtų naudojamos e, mūsų šalyje. Taigi mes išgirdome tokius kaltinimus, mes turime atkreipti į tą dėmesį vis dar yra daugybė apribojimų dėl galimybės susiburti, susirinkti. Taigi susirinkimo laisvės nėra paisoma šalyje. Dėl pačio dialogo, tai bus paskutinis mano pastebėjimas. Žinoma, mes norime, kad plėtotųsi dialogas ir Bahreino valdžios institucija tam pritarė. Vienašališki e, pasisakymai čia nieko nepadės, todėl dialogas e, tokioje visuomenėje būtų geras pasirinkimas. Reikia užtikrinti, kad žmonės jaustųsi saugus, kad galėtų pasitikėti valdžia. Kol kas šie tikslai nėra pasiekti. Aš galiu pasakyti, kad reikia kur kas daugiau nei dialogų, reikia sukurti tokias sąlygas, kad dialogų būtų galima pasikliauti ir pasitikėti. Pone Vaiderė turi naujausios informacijos. Aš taip pat perskaitysiu ir parengtą ataskaitą. Bet noriu paminėti dar vieną dalyką. Praėjusią savaitę balsavome dėl rezoliucijos skubos tvarka. Ir aš noriu čia kalbėti apie opoziciją. Opozicijos atstovai ne visuomet turi galimybę susitikti tiesiogiai su monarchijos atstovai su valdžios institucijomis negalima atskirti kai kurių šalių iš dialogo. Reikia užtikrinti integruotą, įtraukų dialogą. Tam pritarė politinės frakcijos praėjusią savaitę. Aš tikiuosi, kad kolegos Bahreine atkreipsi tai dėmesį. E, Bahreinas yra atviresnė kai kuriomis prasmėmis šalis regione nei kad kitos. Ir mes turime pastebėti tai, kad kitos Persijos įlankos šalis nėra tokios atviros. Jos kartais nėra taip atidžiai stebimos kaip Bahreinas, taip pat nėra stebima žmogaus teisų padėtis kitose šalise taip kaip Bahreinė, bet nėra jokios abejonės, kad ši šalis dar nepasinaudojo arabo pavasario vaisiais. Reformų potencialas yra didžiulis, tačiau jis nėra panaudotas. Ir yra dar žmogaus teisų pažeidimų šalyje fiksuojama. Aš tikiuosi, kad šis parlamentas buvo teisus, skirdamas prioritetą nusiųsti savo pakomitečio delegaciją į šalį. Aš tikiuosi, kad tai prisidės bent truputį prie padėties pasikeitimo. Ačiū. Ačiū, Richardai. Dar du nariai sudarė delegaciją, ponė Sinkler ir ponė Andrikienė, jie, jos taip pat būtų norėjusios pasakyti, tačiau dalyvauja misijoje Čilėje, taigi jos prašė atidėti ataskaitos svarstymą, tačiau mes dėje to padaryti negalėjome. Aš tik galiu pasakyti, kad kovo 7 dieną AFETO komitete vyks susitikimas su Bahreino parlamento atstovais. Prieš perdodama žodį EIVT atstovams, aš suprantu, kad ambasadorius nori pasisakyti. Pone ambasadoriu, aš labai prašyčiau kalbėti nedaugiau kaip tris minutės. Tokia yra bendra mūsų taisyklė. Ačiū. Thank you, Madam Chairwoman. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Vaiderė ir visai delegacijai, kuri keliavo į Bahreiną už jų ataskaitą. Uh, Nekomentuosiu ataskaitos. E, mes patys inicijavome šį delegacijos vizitą, kad patvertume duris bendradarbiavimui su Europos parlamentu, tai yra tarp Europos parlamento ir Bahreino vyriausybės. Norėčiau atsakyti pono e, Howitt klausimą dėl nacionalinio dialogo. Dar prieš keletą dienų e, mes jo didenybė, pats karalius pakvietė mus pradėti plėtoti tokį dialogą ir e, rengiantis tokiam, e, dabar prasidės toksai e, pasirengimo šiam nacionaliniam dialogui procesas. Kaip jau sakiau, mes patys inicijavome vizitą, kad parodytume gerą bendradarbiavimo tarpusavyje, tarp abiejų šalių valią. Tačiau norėčiau priminti, kad nuo praėjusios savaitės man kilo klausimas, kas įvyko. E, pirmiausia įvyko e, pats vizitas, po to buvo kitas žingsnis, aptarta ataskaita, o trečiasis žingsnis turėtų būti išvados. Tačiau dėja praėjusią savaitę, e, sausio 17 dieną, mes, buvo patvirtinta Europos parlamente rezoliucija nukreipta prieš Bahreiną. Aš tiesiog e, svarstau garsiai, kodėl būtent tokia rezoliucija buvo patvirtinta. Aš galiu tik tai paaiškinti tuo, kad mes turime tam, Europos, parlament, Europos parlamentas turi tam tikrų e, tam, mm, skaičių ir informacijos, dėl kurios e, jis nori tarsi užtrenkti duris tam tarpusavio dialogui. Tačiau aš noriu Jūs patikinti, kad mes visuomet laikysime duris atviras e, tarpusavio dialogui ir bet kokias Jūsų atstovų, bet kokie vizitai į Bahreiną bus e, e tikrai pageidaujami. Ir tas klausimas, e, e man kyla klausimas, kokiu pasiekmių turės tokia nepalanki rezoliucija Bahreino atžvilgių. Tikiuosi, kad jos nebus blogos. Tiesiog noriu padėkoju, padėkoti Ar galbūt šis komitetas galiausiai galėtų padaryti pareiškimą apie e, savo delegacijos vizitą ir kreiptųsi į, į, e, ir aptarpti tą, tą, santykius su Bahreino vyriausybė, kadangi kol kas mes turime tik tai neigiamų signalų iš Europos parlamento, tai yra ta minėta rezoliucija. E, Ačiū ponui ambasadoriui. Galiu Jūs patikinti, kad Mes neplanuojame rezoliucijų ir vizitų e, vienu metu. Ta rezoliucija skubos tvarka, jos prieimimas rėmėsi skirtingą logiką, tai yra mes reagavome į procesus jūsų šalyje. Tačiau turiu pasakyti, kad mes turime labai dėmiai stebėti e, tokias e, e, skubos tvarkos procedūras ir norėčiau e, paklausti, pa, suteikti žodį poniai e, Krokstadė, tai yra e, Europos išorės veiksmų tarnybos atstovė ir Antonis Aleksandrydis, e, taip pat šios tarnybos atstovas. Aš norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte būtent tas mūsų skubos tvarka patvirtintos rezoliucijos aspektus. Let. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau išreikšti mūsų pripažinimą vaidmeniu, kurį suvaidino Europos parlamentas. Akivaizdu, situacija e, Bahreinė ir toliau bus e, įdėmiai stebima. Norėčiau padėkoti šio e, komiteto, pakomitečio pastangoms, kuris jis parengė tikrai geras rekomendacijas ir gerą ataskaitą. Ir kaip jūs žinote, ponė pirmininkė, Bahreinas yra tikrai labai svarbus E, Bahreino klausimas ir tikrai labai svarbus. Mums labai svarbu e, stebėti situaciją e, visų Bahreino žmonių gyvenančių, gyvenančių Bahreinė situaciją ir žmogaus teisų padėti šioje šalyje. Iš tiesų, nacionalinis dialogas vis dar turi, tapti, turi, dar turi sutvirtėti, pagilėti ir mes dėl to labai džiaugiamės matyti sužinoję, e, jog pats kar, Bahreino karalius ėmė e, stiprinti tą dialogą, intensyvinti, raginti jį intensyvinti. Ir taip pat ir e, opozicija reaguoja į šį raginimą. ES nekarta ragino visas susijusias šalis plėtoti nacionalinį dialogą, nacionalinį dialogą e, vykdyti reformas ir, ir taip pat gerinti Bahreino žmonių padėtį. Kalbant apie vieną iš e, parlamento nario paminėtą klausimą, ES iš tiesų e, ir, rengia, kuria programą, kuri atitinka pasjūni komisijos rekomendacijas, tai yra e, e, teisėjų ir prokurorų mokymo e, programa. Taip pat norėčiau pasakyti, kad ypatingasis įgaliotinis išreiškė savo Ypatingai galiotinė išreiškė savo susi, susirūpinimą ir nusivylimą e, šį mėnesį e, paskelbtomis e, mirties bausmėmis, kadangi mano, jog turėtų būti parodyta, pademonstruota atlaidumo dvasia. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkė. Panas Tenak. You, Madam President. I'm sorry I couldn't be here for the beginning of the debate. Ačiū pirmininkai, atsiprašau, kad negalėjau būti pradžioje diskusijų ir nedalyvavau delegacijoje be abejo, bet uh, Strasbūrė, e, kai buvo svarstama rezoliucija, kai buvo plenarnės diskusijos dalyvavau, taigi norėčiau išsakyti keletą pastabų dėl Bahreino karalystės. Tai nedidelė valstybė, kuris susiduria su daug iššūkių. Uh, kuris tengiasi išsaugoti savo konstitucinę monarchiją ir pakančią daugia etninę, daugia religinę visuomenę. Aišku, problema yra su Iranu, kur islamo šariato įstatymai galioja ir kur neatsisakoma pretenzijų į teritoriją. Aš manau, kad kar karalius pripažįsta val, klaidas padarytas, panaudojus per nelik didelę jėgą prieš protesto demonstraciją demonstracijas, aišku, tinkami procesai dabar yra pritaikomi, jeigu buvo padaryta kokių klaidų, jeigu buvo kažkokių tai neteisingų nuosprendžių, buvo e, kreipimas ir malonės, e, buvo prašymų ir, ir prašymų panaikinti nuosprendžius. Aišku, Bahreinas turi dar mokytis, kaip taikyti demokratinius aukštus žmogaus teisų standartus teisinė sistema. Aišku, jie pripažįsta, kad dar jie nėra tobula demokratija, tačiau vertinant pagal to regiono standartus, jie Italija yra nepaprastai pakanti valstybė, kur yra ir krikščioniškų bažnyčių, ir yra labai daug pakantumo kitoms religijoms, kitiems tikėjimams. Tai aš manau, bendrai kalbant apie Bahreiną, mūsų rezoliucija yra visiškai neproporcinga, mūsų reakcija neproporcinga, yra šalia daug didesnė valstybė, daug agresyvesnė valstybė, vertinant tai, kaip jie elgesi su savo mažumomis ir taip toliau. Tai palyginti su Bahreinu, a, tikrai Emiratai stengiasi subalansuoti įvairiausius prieštaringus reikalavimus ir saugumą išsaugoti ir savo valstybės vientisumą išsaugoti, apsiginti nuo išorės e, kišimosi. Tai iš tikrųjų įvertinant tuo, tas dilemas, ką reikia daryti, kai eina kalba apie žmogaus teisės, taip pat kaip subalansuoti viską, tai būtų nesažininga e, mūsų reakcija į, į, į tą valstybę ir ypač ambasadorius, jeigu taip jaučia irgi, kad yra ir ta rezoliucija rezoliucija tokia, tai ir, ir kai dabar yra diskusijos pakomentitėje, kai iš tikrųjų sutelktas dėmesys į, į Bahreiną, jis tarsi išskiriamas iš kitų valstybių dėl to, kad yra kažkokių tai ekscesų, kažkokių tai žmogaus teisų pažeidimų, tai neteisinga yra. Aišku, yra paskirų pavienių atvejų ir aišku bus jie išanalizuoti ir aišku yra atsakomybė ta, kad turėtų būti peranalizuoti kai kurie atvejai ir karalius, kai kuriais atvejais galbūt tikrai prisims atsakomybę ir pritaikys malonę malonę. Ačiū ponui Tanukui, kad jūs palėtėte regiono standartų klausimą ir pradžioje aš minėjau, kad Saudo Arabijos ministras yra paskelbęs, vidaus reikalų ministras paskelbė, kad jis atvyks į komiteto posėdį ir mes galėsime tuomet aptarti žmogaus teisų pažeidimus tame sutikime. Ambasadoriu, jūs klausėte, ar yra kažkoks tai planuojama kokį galutinį pareiškimą padaryti e, šio pakomitečio. Aš turiu pasakyti štai, mes tik turime tik atspausdintą delegacijos ataskaitą, kur tikrai labai detaliai aptarti visi tai, kas yra matyta visos išvados, tai tai yra galutinis mūsų pareiškimas. Be to, mūsų posėdžiai yra nuolat transliuojami viešai ir tai yra tarsi viešas dokumentas, kurį irgi galite panaudoti kaip šaltinį, perteikdami mūsų informaciją. Tai ačiū. Dar ponia Vaiderė noriu ir ponas Hautės pabaigai. Norėčiau tarti dar keletą žodžių. Ar pirmą Richardas nori kalbėti? Na, Richardai, tuo metu. Say, but, um... Aš dabar uh, nebandysiu atsakyti į pono Tenok pasisakymą, bet noriu atsakyti gerbiamam ambasadoriui. Aš neprieštaraučiau, jeigu delegacijos pirmininkė padėkotų Bahreino institucijoms už bendradarbiavimą. Aš tam tikrai neprieštaraučiau Ir tai būtų tinkamas žingsnis, tai pasiūstų atitinkamą signalą. Aš noriu pasakyti, kad labai laukiu sustikimo su Bahreino parlamento nariais. Aš tikiuosi, kad ponia Vaiderė ir aš pats galėsime dalyvauti užsienio reikalų komiteto posėdėje, nes tai yra labai svarbu. Ir aš manau, kad jūs taip pat tokį patį punktą pastebėsite. Ačiū dabar, ponia Vaiderė. Ačiū. Aš tik norėjau nuoširdžiai padėkoti Bahreino ambasadoriui ir kolegoms, ambasa e, e, parlamento nariams. Iš tiesų, e, darbas su delegacija Bahrein, Bahreinė vyko labai gražiai ir manau mes įgyjome naujų draugų ir iš opozicijos, ir iš pozicijos atstovų rato. Tad šis dialogas bus, manau, sėkmingas, jis apvienys Bahreino žmonės ir neskalos konfliktų. Aš norėčiau pabrėžti, kad reikia stebėti, patarti ir padėti. Tai yra pagrindinis mūsų tikslas. Mano asmeninė nuomonė, apie tai aš jau irgi šiek tiek užsiminiau, yra ta, jog ši rezoliucija, mano nuomonė, nebuvo visiškai subalansuota. Manau, kad mūsų ataskaita yra gerai parengta, grindžiama faktais Ir žvelgiant iš šio požiūrio taško, mums reikėtų e, toliau dirbti tą linkmę. Ir e, mes norėčiau padėkoti pono Ekmartračit e, Bundžait, kuris lydėjo Bahreinę visą laiką mūsų delegaciją nuo pat ryto iki vakaro kad delegacijos darbas vyktų sklandžiai. Aš šiai šaliai linkiu viso ko geriausio ir panas Tanakas daug geresnė anglų kalba negu mano e, daug dalykų pasakė, kuriuos ir aš norėjau pasakyti apie Bahreino vaidmenį regione. Ir jeigu palyginsime Bahreiną su kitomis šio regiono šalimis, tuomet, e, sakyčiau, e, pradžia yra tikrai labai gera ir mes turime tęsti savo bendradarbiavimą. Dėkui. Pirmininkė, prieš teikdama žodį ponui Tokiešui norėčiau Jums e, pasakyti, ponė ambasadoriau, ką jau sakiau pradžioje, labai dėkoju Jums, kad atvykote pas mus. E, džiaugiuosi galėdama Jums e, pateikti mūsų išvadas ir mūsų pozicijas raštu kartu su ataskaita. Ir dabar, manas Takišas, kalbėkite, prašau, kiek manoma trumpiau. Kalbėsiu labai trumpai. Manau, kad Europos parlamento sprendimas ir delegacijos ataskaita ne, nebuvo e, priimta ar parenk, parengta e, labai tinkamu laiku, nes jeigu mes pasmerksime Bahreiną, e, rezoliucijoje tuomet susilpninsime tarpininkavimo e, vaidmenį, kurį atlieka delegacija. Ir aš manau, kad tai yra labai gaila, kad ataskaita ir, e, ir rezoliucija buvo pri, priimti, priimti, tie du dokumentai priimti tuo pačiu metu. Mes turime paremti Bahreiną, e, kad jisai pasiektų savo tikslus, mes turime e, geriau bendradarbiauti su šia šalimi. Dėkoju. Ačiū, ponė Tokešai, dėkoju visiems e, už, kad atliekate tokią misiją ir kad dėkoju tiems, kurie parengė šį tikrai išsamų, šią išsamę ataskaitą. Ir dabar pereiname, ponė Vaiderė, prie jūsų pranešimo apie finansų ir ekonomikos krizės poveikį žmogaus teisėms. Sekretariatas gavo 124 pakeitimų pasiūlymus ir, kaip aš suprantu, jūs e, kaip tik dabar rengiate kompromisinius pakeitimus ir susitiksite su šešėliniais pranešėjais kitą savaitę. Šešėliniai pranešėjai yra ponia Viržė, ponas Tenokas, ponas Tavarės, ponia Šakė ir ponas Matin. Manau, kad turėtume pradėti nuo ponios Vaiderį pranešimo ir po to padiskutuoti su šeš... E- e- e- padiskut... šešėliniai pranešėjai galės pasisakyti. Pone Vaidarė. So much... Šį kartą kalbėsiu savo gimtają kalbą, nes tiek daug kalbėti angliškai ir dar pristatinėti savo pranešimą man tikrai yra sudėtinga. Taigi kalbėsiu latviškai. kolegos. Taigi, mm, kolegų pakeitimai, tik pasiekė mano pašto dėžutė, 122 pakeitimai. Mes galime dabar mm, pradėti mūsų uh, glaudų bendarbiavimą, tobulinant pranešimą. Aš tikrai nuoširdžiai tikiuosi, kad mums gerai seksis. Noriu nuoširdžiai padėkoti kolegoms, kurie tuos pakeitimus pateikė. Aš juos analizuoju ir galiu pasakyti, kad didžioji dauguma pakeitimų tikrai patobulins pranešimo tekstą. Taigi labai dėkoju visiems kolegoms. Gal kai kuriuos pakeitimus vertėtų panalizuoti detaliau. Patį pranešimą mes aptarėme ankstesnėme posėdė. Dėkoju Jano Pačič ir visiems, kurie pateikė savo pakeitimus. Aišku, visų 122 pakeitimų detaliai išanalizuoti dabar negalėsime, bet kai kuriuos gal aptarčiau. Pavyzdžiui, kas kalbėjote apie korupciją ir neigiamą korupcijos poveikį žmogaus teisų sričiai. Mm, dėl to aš esu parengusi kompromisnių pakeitimų ir kitą savaitę mes galėsime su šešėliniais pranešėjais juos panalizuoti. Aš labai kviečiu šešėlinius pranešėjus į bendrą posėdį. Pažiūrėsime, kokie buvo pateiktų pakeitimų motyvai. Šiandien nematau ponios Veržet posėdėje. Būtų gerai su ponė Veržet, su ponu Obels, su ponu Tavariš panalizuoti jų pasiūlymus detaliau, bet aš tikrai pritariu kolegoms, kurie norėjo akcentuoti korupcijos neigiamą poveikį žmogaus teisų sričiai. E, Ana Gomes, David Martin e, yra pateikę pakeitimų e, šio klausimu. Rui Tavarėš taip pat kalba apie korupciją savo pakeitimuose kadangi eina kalba čia apie vieną pastraipą mano pranešime, tai aš pasistengsiu tink, parengti tinkamą kompromisinį pakeitimą. Aš taip maždaug logiką jų suprantu, taigi bandysiu ją atspindėti. Aišku, kad krizės kontekste yra labai svarbu pabrėžti Europos Sąjungos vaidmenį teikiant pagalbą, vystimosi pagalbą, kaip kad, pavyzdžiui, pasakyti 23 pakeitime, mm, labai svarbu yra, aišku, kalbėti apie tai, kaip mes galėtumėm mm, prisidėti prie to bendro darbo. Toliau 74 pakeitimas, pono Obels. Aš pasistengsiu jo mintį atspindėti savo pranešime. Uh, 32 pakeitimas pono Tavariš kalba apie tai, kad turime remti politinius pasikeitimus mm, kitose valstybėse, net ir tuo metu, kai, aišku, situacija yra sudėtinga. Liudinas Donskis 71 pakeitimą yra pateikęs, kuriam aš visiškai pritariu. Elizabeth Jėglė ir Andžiai Gžip. Gžip labai kūrybingai pažvelgė į pakeitimų rengimą. Ir taip aš irgi galiu pasakyti, kad mane taip pat neramina ta problema, kurią jie išryškina, dėl to, kad vietos gyventojai susiduria su rimtomis problemomis, kuomet stambesios kompanijos stengiasi iš jų supirkti žemės. Dėkoju už 49, 96, 97 pakeitimus kaip ir pakeitimus pateikė kolegos, aš irgi galvoju, kad žemės ūkio plėtra, vietos ūkio rėmimas yra labai svarbus, bet kurios strategijos elementai. 56 pakeitimas apie tai taip pat kalba. Aš e, žanruot pakeitimui pritariu. Dėl to, kad reikia stiprinti konkurenciją besivystančiose valstybėse, ypatingai 109 pakeitimas apie tai kalba, Veržet, Šakė, Obels, šiems kolegoms ypač dėkoju už jų pakeitimus, kur kalbam apie tai, kad e, teismų sistema turi būti labai efektyvi aišku, visų pakeitimų galbūt aš negalėsiu paremti, nes kai kur gal pernelyg įsigilinama į ES specifiką. Um, kaip mes visi iš pradžio susitarėme, aš taip įrengiau pranešimą, kad tos ES problemos, kurios nėra, susijusi, nėra susijusios su trečiųjų šalių problemomis, nebus analizuojama šiame pranešime. Aišku, krizė palėtė kiekvieną valstybę narę, kiekvieną valstybę narę gal palėtė kiek kitaip, bet šitas problemas mes aptarėme kitose dokumentuose. Daug pakeitimų, kaip aš jau sakiau, yra susiję su tais pačiais pakeitimais ir aš stengsiuosi parengti kompromisinius pakeitimus dėl to, kaip ponė Veržet mm, dalyvaus posėdė, aš stengsiuosi su jie dirbti, kadangi yra pateikusi labai daug pakeitimų. Uh, Aš sakyčiau, apie pusę jos pakeitimų aš galėsiu paremti, tačiau dėl kitų pakeitimų to negalėčiau pasakyti, kadangi, aišku, mūsų nuomonės skiriasi politinių požiūrių. Dabar, jei kas nors iš posėdė dalyvaujančių kolegų kažką norėtų pasakyti dėl a, pateiktų pakeitimų, aš labai mielai išklausyčiau jų pozicijos. A, nes ne visais atvejais aš iki galo suprantu, kokie yra motyvai, pavyzdžiui, kur yra siūloma išbraukti kažkuriuos tai punktus. Tai labai norėčiau išgirsti kolegų komentarus, kodėl yra siūloma išbraukti vieną ar kitą pastraipą. Nes tikrai ne visais atvejais galėjau suprasti motivaciją. Tad jeigu kolegos, kurie yra pateikę tokių pakeitimų, galėtų paaiškinti, kodėl jie to siekia, tai būtų labai naudinga. Arba gal šešėliniai pranešėjai galėtų savo um, vėlesnėme posėdėje išsakyti savo pozicijas, tuomet man būtų lengviau apsispręsti. Kaip jau sakiau, labai džiaugiuosi pateiktais 122 pakeitimais, nes nebejoju, kad jie padės patobulinti pranešimo tekstą ir tada galėsime geriau atspindėti bendrą Europos parlamento poziciją. Tyri. Ačiū, poniai Vaidarė. pažiūrėjau, e, ar gali ateiti ponia Verdžija, tačiau jinai dėja mūsų posėdėje šiandien nedalyvauja, bet jie ateis iš išėlinių pranešėjų posėdį. Taigi, ponia Objols, jums suteikiu žodį. Cursar la presencia del ponente en la sombra de nuestro grupo, David. Trumpai. Turiu atsiprašyti už poną Martiną, kadangi jisai yra Jordanijoje. Jor, Jordanijoje. Ten jisai e, šiandieną dalyvauja e, vizite e, į žemutiniuose rūmose ir dėl to paprašė pakalbėti už jį. Jis paprašė e, trumpai pristatyti jo e, nuomonę apie šį pranešimą. Pirmiausia, jis iš principo teigiamai vertina šį pranešimą ir iš esmės sutinka su ten pateikiamu turiniu ir jisai pabrėžia, kad e, jam nekelia, ne, nekyla jokių problemų dėl nei vieno iš tų 124 pakeitimų pasiūlymų Tai gana neįprasta tokio e, pranešimo savo iniciatyvą atveju. Ir trečias dalykas. Šešėlį, sustikime su šešėliniais pranešėjais bus galima pabandyti parengti kompromisinius pakeitimus, kurie padės e, susilaukti daugumos paramos tvirtinant dokumentą. Ir, kaip jau sakyta, jis e, visuomet pasiryžęs bendradarbiauti su pranešėja, jeigu jai to prireiktų. Ir Tokia buvo Deivido Martino e, nuomonė, kuri iš, iš esmės sutampa ir su mano paties nuomonė. Ponas Tavarėš. Mr. Tavarėš. Pone Tavarėš, sako pirmininkė. Uh, was, uh, Atsiprašau, aš kaip tik skaičiau, kad vienas iš. Uh, Euro, e, tarptautinio e, valiutos fondo ataskaitos e, dėl Portugalijos autorių, kaip tik atleistas. Galbūt tai tiesiogiai nėra susijęs su ponios Vaiderės pranešimu, tačiau tai turi netiesioginę sąsąją, tai yra ekonominė krizė ir panašiai. Tai yra tokia krizė e, pažeidžia ne tik tai e, tokias, ne tik besivystančias šalis, bet ir, ir kaip matote, ir išsivyščiusias šalis e, kelia joms pavojų. Uh, Tačiau, kai kalbame apie šį pranešimą, e, e, šis pranešimas buvo tikrai labai puikus, labai, labai detalizuotas ir čia e, tikrai džiugu, kad aš galiu dalyvauti diskusijose dėl šio pranešimo. Aš taip pat prisidėjau tam keletų pakeitimų pasiūlymų, tačiau jų nėra lab, daug, kadangi aš manau, kad iš esmės šis pranešimas eina teisinga linkme. Tačiau kai kurie pakeitimai yra susijęs su tam tikromis detalėmis, papildymais Mm, įtraukiant vieną ar kitą aspektą ar kriterijų, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, kartais e, e, pabrėžiant ar atkreipiant dėmesį į tai, kad ES e, kai kritikuoja vieną ar kitą aspektą, su turiniu susiję pakeitimo pasiūlymai, kuriuos nusprendžiau pateikti, yra susiję iš esmės su trim aspektais. Pirmiausia, vienuoliktas pakeitimas susijęs, susijęs su būtent mano minėtų aspektų. Tai yra, kad krizė e, padarė mus visus pažeidžiamais Ir Europa tapo e, ekonominė prasme pažeidžiama ir tai aišku turi didžiulės įtakos ir ES užsien, išorės e, politikai susijusiai su žmogaus teisėmis. Mano šalyje, Portugalijoje, vyriausybė e, turi ieškoti pinigų, turi parduoti savo įmonės ir e, jos yra parduodamos e, nelabai e, žmogaus teisų prasme pagirtiniems, pagirtinoms valstybėms, taigi atsidūrėme tokioje dviprasmiškoje situacijoje. Ir yra tikrai nemalonu žinoti, kad tokios abejotinos reputacijos subjektai perka mūsų kompanijas, mūsų įmonės. Tačiau toks yra dabar ekonomik, ekonominis mąstymas. Tai yra 11 e, pakeitimo pasiūlymo esmė. Čia yra kalbama apie tą tiesioginę ekonominės krizės, e, tiesioginės pasiekmes Europos ekonomi... E, padėčiai, Europos politikai. 11, 18 pakeitimas tai yra sąsaja tarp korupcijos ir tam tikrų demok, ir demokratinių institucijų silpnėjimo. Tai yra svarbus aspektas, kuris pabrėžia reiškinį, kuris stipriai e, paštrėjo, su, suintensyvėjo e, prasidėjus kriziai 2008 metais ir vis dar tęsiasi. Aš manau, kad tai yra tikrai labai esminis aspektas. Ir trečias mano e, pakeitimų aspektas, jį atspindi 32 mano pakeitimas Tai yra, kad krizės e, vienas iš tiesioginių padarinių yra e, vyriausybių. E, yra tai, jog vyriausybės yra priverstos mažinti savo humanitarinę pagalbą, yra silpninami tarptautiniai tikslai humanitarinės, humanitarinės pagalbos rytyje. Ir šis rytis yra mažiau finansuojama. Aš manau, kad tai ko gero patys svarbiausi pakeitimai, kurie mano manimu turėtų būti pateikti ir įtraukti į pranešimą. Ir aš manau, kad ponia Vaiderė darys viską, kad būtų parengti geri kompromisiniai pasiūlymai. Nu, šešėlinėse, šešė, sustikime su šešėliniais pranešėjais kitą savaitę ar artimiausių metų mes tai, vis, tai galėsime aptarpti. Taip pat galiu pasakyti, kad šie pranešimai, jeigu jie bus e, e, kai kurie pakeitimai galės būti šiek tiek e, integruoti, suvien, suvien, suvienyti, pavyzdžiui, kaip 61-asis pakeitimas, kuris turėtų atspindėti vieną iš konstatuojamųjų dalių. Tai yra, čia vėlgi kalbama apie e, e, išorės politikos, užsienio politikos ir žmogaus teisų politikos e, tam tikros nuolaidos, kurios yra dar, dabar daromos. Tačiau, man atrodo, mums reikia laikytis pragmatiško, realistiško požiūrio. Atsiprašau, toks, dabar įsigalėja toksai pragmatinis požiūris, dėl kurio nukenčia žmogaus teisų aspektai, jie, jie yra susilpninti ir aš baiminuosi, kad tai e, kelia didelį pavojų. Kadangi, man atrodo, žmogaus teisų aspektai turi būti e, visuomet labai svarbus, sudarant bet kokius sustarimus su besivystančiom šalim. E, Ir man atrodo, pirmiausia, reikia skatinti ES krizės akivaizdoje nedaryti nuolaidų žmogaus teisų srityje, kadangi vidurio laiko tarpiu ir tolimoje ateityje e, trečiosiose šalyse tokių e, žmogaus teisų pažeidimų gali būti dar daugiau ir tai gali mums sugrįžti e, bumerangu, kadangi tose šalyse yra laikomas vis žemesnių aplinkosauginių, socialinių standartų ir aišku, mes imsi, e, e, pasaulis, kuriame gyvename, jisai taps vis mažiau humaniškas ir, ir e, tai turės ir labai konkrečių ekonominių padarinių ir mums, mums Europos Sąjungai. Visą tai mes turime nuolat kartoti, kad tokie dalykai pagaliau būtų įgyvendinti. Aš norėčiau padėkoti poniai Vaiteriai už tikrai puikiai parengtą pranešimą. Ačiū. Thank you, Mr. Taverish. And... Dėkuoju, ponai Tavareš. Ponas Tanok dėja išėjo iš mūsų posėdžio salės. Kiek žinau, jis nėra pateikęs pakeitimų, negirdėjau ponios šakės pasisakymą, bet tiesų stikinusi, kad jį dalyvaus šešėlinių pranešėjų sustikime kitą savaitę. Aš įsivaizduoju, kad vystimosi komiteto nuomonę parengtą pono Keith Taylor jūs gavote. Jeigu jums a, kils kažkokių problemų, tai prašau mane informuokite, nes mes turėsime renkti pranešimą e, dėl žodinės nuomonės atitinkamo straipsnio. Ir mes vystimosi komiteto pakeitimus visuomet įtraukiame ir aš tikiuosi, kad tokią bendradarbiavimo praktiką tęsime ir toliau. Dabar Europos išorės veiksmų tarnybai suteiksiu žodį. Trumpai, ponas Von. Ačiū. Aš negalėčiau dabar pateikti grįžtamojo pobūdžio informacijos, nes vyksta skirtingų pakeitimų analizė šiuo metu. Aš manau, kad būtų tinkamiausia šiuo metu iškelti kai kuriuos aspektus. Nevyriausybinės organizacijos, jeigu jos turėtų galimybę pasisakyti, keltų tokius klausimus. Šį rytą buvo imtasi iniciatyvos, kuri yra būtų svarbi rengiant šį pranešimą. Pakankamai maisto tokia kampanija buvo pradėta atsižvelgiant į šių metų, šiais metais vėliau numatytą didžiojo aštuoneto susitikimą. Aš manau, kad ši iniciatyva yra svarbi ir svarbi ir jūsų komitetui. Pone Vaiderė, apibendrinti, ar norėtumėte diskusijas. Taip, aš norėčiau padėkoti visiems už pateiktus pakeitimus, dėkoju už pastabas, komentarus. Kitą savaitę renksime šešėlinių pranešėjų susitikimą. Tikiuosi, kad baigsime renkti ir kompromisinius pakeitimus kitą savaitę ir tikiuosi, kad ir ateityje taip konstruktyviai bendradarbiausime kaip ir anksčiau. Pirmininkė, ačiū. Aš tiesiog noriu. E, priminti, koksgi laukia mūsų tvarkaraštis. Kitą savaitę šešėlinių pranešėjų susitikimas, vėliau afete e, vasario 18 svarstysime pakeitimus, afete balsavimas numatytas gruodžio sausio 19. Vasario 19, o vėliau balandžio plenarnėje sesijoje bus tvirtinama ši ataskaita. Ir dabar perėsime prie kito darbo tvarkės klausimo pakomitečio delegacijos vizito į Turkiją ataskaitą. Ar atvyks pas mus ponė Veržė? Pone Veržė ir aš lankėmės Turkijoje. Mes vieną dieną praleidome Ankaroje, susitikome su ministerijų atstovais, pilietinės visuomenės atstovais organizacijomis, akademikų bendruomenė, o kitą dieną lankėmės prie Turkijos-Sirijos sienos. Naujausia informacija yra ta, kad jūs gavote visai neseniai mūsų vizito ataskaitą, ji ką tik buvo išplatinta jums. Tiesą sakant, posėdžio pradžioje ji buvo išplatinta. Aš dabar perėsiu prie savo gimtosios kalbos. Ja, also ähm, die zentralen Themen für uns bei diesem. Svarbiausios mūsų šios visijos, misijos temos buvo susijusios su žiniasklaidos ir e, spaudos laisvės situacija ir kiek yra pažengusios teismų reformos, kaip nacionaliniai įstatymai yra įgyvendinami, tai yra e, kaip įgyvendamos tarptautinės teisės nuostatos ir kokios, kokią įtaką daro politikai e, teismų nepriklausomumui. atvykę, susitikome su pilietinės visuomenės atstovais, tai buvo 30 įvairiausių visuomeninių grupių, Ir nuolat girdėjome, e, nesvarbu ar tai buvo moterų asociacijos, ar žurnalistai, ar profsąjungos, ar kitokios organizacijos, kad Turkijoje oficialiai labai daug daroma, tai yra valstybė labai daug daroma, kad būtų naikinamos ištisos institucijos, pavyzdžiui, žmogu, e, moterų teisų gynybos rytyje buvo pripažinta, kad nėra pakankamai e, įrengta. E, e sukurta, pažiūrėjau, namų e, moterims e, patiriančioms smurtą, ar, arba e, neįrengiamus pagalbos linijos. Tačiau šioks toks procesas vyksta ir e, yra matoma, kad politinė e, vadovybė, valdžia šalies e, žmogaus teisų srityje, pavyzdžiui, nededa pakankamai pastangų ir labai tenka apgailestauti, kad moterų teisės pa, kaip, kaip aspektas yra išbrauktas iš, e, e, pavyzdžiui, Teisingumo ministerijos atitinkamų dokumentų. Ir e, tarptautinės organizacijos pastebi, kad mąstoma visai kitaip, kad moteris yra vertinamos ir jų, jų matmuo, e, tas lyties matmuo yra matomas tik tai moterų e, kaip šeimos, e, moterų kaip šeimos atstovių kontekste. Žmogaus teisų E, institucijos yra po truputį kūriamos, stiprinamos, pavyzdžiui, nacionalinė žmogaus teisų organizacija, jau yra paskirti atskiri asmenys arba yra, ir, ir, ir rengiamasi rinkti pirmininką. Tačiau yra kritikuojama ši institucija dėl to, kad E, šiai institucijai suteikti įgaliojimai netitinka to, ko tikisi jungtinės tautos e, iš organizacijos, kuri turi veikti nepriklausomai. Žmogaus teisų srityje mes visi turime e, gerai ap, ap, išanalizuoti tokių organizacijų darbą Pavyzdžiui, rytų Europos žmogaus teisų organizacijos yra taip pat labai vertos dėmesio, tačiau reikėtų vertinti ir kitas panašaus pobūdžio organizacijas jų nepriklausomumo atžvilgių. Dėl to mes apie tai kalbėjome su Turkijos vyriausybės atstovais ir pabrėžėme, kad Europos Sąjungoje e, kai kurios žmogaus teisų apsaugos institucijos taip pat kartais veikia e, nepakankamai aktyviai ir nepakankamai tinkamai, taip kaip turėtų būti. Taigi turėtume stiprinti šį aspektą. Ir taip pat e, po 15 dienų prasidėjus mūsų vizitui Turkijoje buvo ir e, sukurta ombudsmeno pareigybė ir mes dalyvavome, e, e su, dalyvavome susitikime su šios institucijos atstovais. E, E, ši institucija e, analizuoja piliečių skundus dėl e, Turkijos valdžios institucijų neveikimo ar neteisingo veikimo. Tai yra nepaprastai svarbu, siekiant apginti pagrindinės žmogaus teisės ir kovoti su korupcija. Manau, kad čia iškyla didelė problema dėl paties ombudsmeno skirimo, kadangi yra nustatyta, kad Imaroklių buvęs e, teisėjas buvo paskirtas į šias pareigas, mes su juo kalbėjomės, tačiau e, visuomenė, e, pilietinė visuomenė jį vertina kritiškai, kadangi jisai dalyvavo kasacinio teismo veikloje. Ir tai tas teismas 2006 metais priėmė sprendimą dėl, nuteisė vieną turkų armėnų žurnalistą Tai buvo tikrai labai nepalankus sprendimas, kadangi šis žmogus e, galiausiai buvo nužudytas. Ši aplinkybė buvo minima visose mūsų e, pokalbiuose. Tad kyla abejonių, ar e, tas ombud, ta ombudsmeno pareigybė bus, tai tos pareigos bus vykdomos teisingai ir teisėtai. Himeroglų e, pokalbėje su mumis e, pabrėžė, kad jis netiesiogiai dalyvavo toje e, kasacinio teismo veikloje, tačiau negalėjo galiausiai patvirtinti, kad jisai nei kiek neatsakingas už tą teismo, mano minėtą teismo sprendimą. Prieš mums atvykstant į Turkiją porą dienų, prieš tai ministras pirmininkas Erdoganas viešai savo kalboje pasakė, kad jis mano, jog e, valdžios galių pasiskirstimas nėra pats geriausias kelias Turkijai. tiek pilietinės visuomenės, tiek ir akademikų atstovai, e, akademikai tai vertino labai kritiškai, kadangi e, ministras pirmininkas kvestionuoja tokį esminį e, valstybės sąrangos principą, kaip valdžių pasiskirstimą, valdžios pasiskirstimą. Tad mes diskutavome apie valdžios įtaka teismams. Ir tapo akivaizdu, svarstant, pažiūrėjau, vieną atvejį, Pinaseli Turkijos sociologė, feministė ir rašytoja, kuri buvo, tūkstant, buvo apkaltinta dalyvavusi uh, Istanbulo, uh, dalyvavusi vienoje, vienoje teroristinėje, uh, vienam teroristiniam iš, išpolyje Istambule 98 metais. Ji buvo teista, tačiau tris kartus įvairių teismų išteisinta. Tačiau. Uh, rudenį vienas už teismo procesą atsakingas teisėjas susirgo ir buvo paskirtas kitas teisėjas ir dabar, ko gero, grėsia e, šiai moteriai, grėsia e, laisvės atimimo iki gyvos galvos bausmė. Ir mes e, minėjome šį atvejį ir savo delegacijos vizito metu ir žinome, kad buvo kreiptas į Strasbūro žmogaus teisų teismą Ir negalime leisti, kad politikai taip akivaizdžiai kištusi į teismų darbą. Be to, dar noriu pridurti, ir tai mm, darau dabar visiškai spontaniškai, įvyko labai nemažai įvairių e, suėmimų, e, kurios, ties, tai, tai suimti buvo tikrai labai nemažai advokatų, kurie gynė įvairius e, žmogaus teisų aktyvistus. Ir tai buvo akivaizdžiai e, pažeidžiami, e, žmogu, pažeidžiamo žmogaus teisės, žodžio laisvės principai. Ir čiagi vėlgi labai akivaizdus e, e, politikų įsikišimas į e, teismų veiklą ir teismų sprendimus. Mes negalime visiškai pro pirštus žiūrėti į tokius atvejus, kai per vieną naktį yra suimama, masiškai suiminėjami žmonės, iki, suimama iki 25 aktyvių asmenų. Ir dėl to mums reikia išsiaiškinti, kaip tiksliai Turkijos vyriausybė perkelia tarptautinės teisės nuostatas į savo įstatymus, kaip jie stengiasi e, vykdyti Europos žmogaus teis, teismo sprendimus ir juos atspindėti savo e, teisėkuros procese, savo įstatymuose. Tai yra, yra nepaprastai reikšminga. E, E, tokie atvejai kaip e, Turkija, Rusija yra nuolat, nuolat mūsų diskusijose skambantis šalių pavadinimai. Aš manau, kad tokių dalykų negalime, e, į tokius dalykus negalime žvelgti pro pirštus, nes tas politikos poveikis teis teisėjai, teismams yra akivaizdus. Kitas labai svarbus svarstytas klausimas buvo susijęs su kurdų padėtimi nuolat kyla įvairūs e, ginkluoti konfliktai 2012 metais. Nuo 2011 metų rinkimų jie, e, tie išpoliai vyksta ir 2012 metais nebuvo ko gero nei vienos dienos, kai nebuvo, e, nekildavo koks nors ginkluotas susirėmimas. Tai buvo pirmasis mano vizitas Turkijoje kaip e, žmogaus teisų pakomitečio narės vizitas ir mane nustebino e, teisinė padėtis. E, visuomet, kai kalbėdavome su kurdų situacija, visose institucijose kurdai būdavo tapatinami su teroristais. Mane tai tikrai labai stebino ir gazdino, kadangi manau, kad kiekvieną kartą reikia e, įdėmiai e, vertinti kiekvieną atskirą atvejį. Ir taip pat daugelis BDP partijos, e, tai yra, kuri yra kurdų partija arba kurdams draugiška partija, atstovas Mm, protestuoja prieš savo šešių kolegų įkalinimą ir e, atsisako e, dalyvauti parlamento veikloje. E, situacija yra vertinama labai pesimistiškai, kalbama apie konstitucijos pakeitimus, ypač susijusius su mažumų teisėmis. Ir E, dabar yra diskutuojama e, ir labai skeptiškai vertinama galimybė e, sumažinti, pagal konstitucijos reikalavimus sumažinti patekimo į parlamentą, išrinkimo į parlamentą ir gaunamų balsų siekiant būti išrinktam į parlamentą ribą iki dešimt, žemiau 10 procentų ribos. Taigi mes taip pat konstatavome, kad teising, Turkijoje nuolat teisiami žurnalistai, žmogaus teisų aktyvistai ir e, mūsų komitete reikėtų ieškoti e, glaudesnio e, dialogo su Turkija, sprendžiančios klausimus. Mm, mm. Beje, Turkijos atitinkamas ministras nuolat skundžiasi dėl to, kad ES nedaro žingsnių Turkijos link, nedaro e, nuolaidų Turkijai ir tikisi, kad pirmininkaujant Airijai dialogas su Turkija suintensyvės ir Turkija bent vieną naują dėrybų skirsnį galės e, pradėti. visą tai vertinant e, ir, ir plėtojant dialogą su Turkijos e, e, parlamento delegacija, reikėtų neužmiršti 23 ir 24 straipsnių ir mūsų pakomitetis turėtų tikrai e, daug intensyviau bendradarbiauti su e, Turkijos atstovais, kad situacija nors kiek pradėtų gerėti. Mes e, turėjome susitikimą su Turkijos atstovai ir čia Europos parlamente. Ir tai buvo įdomu ne tik tai tiems, kurie dalyvavo vizite Turkijoje, bet ir visiems žmogaus teisų pakomitečio nariams, kurie dalyvavo. Ir, ir Ir yra ketinama surenkti labai nemažai konferencijų, kuriuose dalyvautų ir Europos parlamento, ir, ir Turkijos parlamento atstovai, ir bus svarstomi tokie klausimai kaip kova su terorizmu ar gera valdysena. Tiek apie sustikimus Ankaroje. Ir turiu pabrėžti, kad ES delegacija Ankaroje. E, buvo labai e, susilaukė daug paramos. Ypač sėkmingi sustikimai buvo su e, pilietinės visuomenės organizacijomis ir įvairių ministerijų ir parlamento atstovais. Taip pat mes buvome susidūrę su logistinė problema. Norėjome nukeliauti prie Turkijos ir Sirijos sienos, tačiau buvo labai didelis rūkas ir e, dėl to uh, E, turėjome skristi į Adaną ir tuomet e, automobiliu per naktį į Gatinį į Antepso, e, kad iš ryto galėtume dalyvauti tolesniuose sustikimuose. Ir norėtume tą progą padėkoti sekretoriatui ir ES delegacijai Turkijoje už gerą organizacinį darbą. Dar porą žodžių dėl situacijos prie Turkijos ir Sirijos sienos Padarė didelį įspūdį tai, kad iš 200 tūkstančių asmenų, kuriuos priėmė Turkijos vyriausybė kaip pabėgėlius, pabėgėlių e, stovyklose, e, buvo tikrai e, gerai priimti, nors tos stovyklos ir labai paprastai įrengtos. Tai, ką mes matėme, mums atrodė tikrai tinkama, infrastruktūra buvo gera ir, ir girdėjome netgi apie ketinimus, apie e, tam tikrą pabėgėlių tarybos įkūrimą, kuris, kuri prisidėtų prie e, pabėgėlių klausimų sprendimo. Tos stovyklose yra gerai išplėtota infrastruktūra, yra ir ligoninė, ir mokykla, ir kitis, kitis svarbus, kitos svarbios įstaigos. Ir aš e, e, Turkijos vienam atsakingam pareigūnui e, padėkojau už tai, ką mačiau, nes yra labai svarbu užtikrinti, kad pabėgėliai nebūtų priversti vėl sugrįžti į Siriją ir kad Tur Turkija per il, to, tokį ilgą laiko tarpą sugeba užtikrinti deramą pabėgėlių aprūpinimą. Ir mes matėme, jog daugelis, prie daugelio pabėgėlių prisijungia jų šeimos ir tų šeimos nariai, nariai dar nėra registruoti. Tačiau mes matome, kad Turkija analizuoja naująjį, rengia naują pabėgėlių įstatymą, kuris dar nėra patvirtintas. Tačiau yra ketinama e, sudaryti galimybės e, pagerinti pabėgėlių padėtį. Mes žinome, kad šiuo metu pabėgėliai yra priklausomi nuo socialinės paramos ir, aišku, ES čia turėtų ieškoti galimybių padėti tiems pabėgėliams e, ar per tarp, tarptautinės e, nevyriausybinės organizacijas ar, ar vietinės organizacijas. Uh, Ypač sudėtinga padėtis yra tų pabėgėlių, kurie negalėjo kirsti Turkijos sienos. Yra pranešama, kad e, ne visuomet yra e, užtikrinama elektros tiekimas. Ten mes buvome gruodžio pabaigoje ir matome, jog e, yra pastatyta nemažai palapinių, taigi situacija yra sudėtinga anoje sienos pusėje. Mes norėtume parašyti raštą komisariai Čiočiavai kur paragintume ją pasistengti už, e, panaikinti vairias biurokratinės kliūtis, kad e, nevyriausybinės organizacijos ir Turkijos vyriausybė galėtų glaudžiau bendradarbiauti, siekiant padėti e, pabėgėliams atvykusiems į Turkiją, kad visa tai vyktų nebiurokratiškai ir kad būtų sudarytos e, e, galimybės pabėgėliams, kurie atvyko į Turkiją, e, kurie ketina atvykti į Turkiją, padėti kiek įmanoma tą padaryti, padaryti tą greičiau. Taip pat aš, aš dalyvavau susit, susitikimuose su pabėgėliais, su viena Sirijos nevyriausybinė organizacija. Situacija, kurioje yra pabėgėliai, kurioje atsidūrė pabėgėliai, verčia juos kreiptis į ES ir raginti ją ne, ne, neįsijungti į konfliktą, neeskaluoti to konflikto, kad e, Sirija ne, nepradėtų bombarduoti e, savo, pačių, e, savo pačios teritorijų, kuriuose šiuo metu glaudžiasi pabėgėliai. Yra pavojus, jog tas konfliktas gali būti dar labiau eskaluojamas, būtent tą pabrėžia, e, kai kurie, e, pabrėžiame mes iš savo pusės, tačiau kai kurie mūsų e, partneriai, mūsų pašnekovai mano, jog taip nėra. Aš manau, kad buvo vizitas mūsų delegacijos buvo tikrai prasmingas, tik tai aš apgailestauju, kad visų Europos vidaus reikalų ministrų e, konferencijoje e, gruodžio pradžioje nebuvo parengta e, patvirtinta speciali pabėgėliams iš Sirijos skirta programa. yra tikrai labai puiku ir labai gražu iš Turkijos pusės, kad ji deda pastangas, kad padėtų tiems pabėgėliams, tačiau ji negali padaryti visko, e, kadangi ji pati turi e, sužeistų ir sužeistųjų ir dėl to ES turėtų padėti pabėgėliams, kurie atkeliauja į Turkiją arba kitas e, kaimininės šalies, Jordaniją, Libaną kadangi galima dalyti, daryti prielaidą, jo konfliktas greitai nesibaigs ir e, pabėgėlių padėtis gali būti sudėtinga dar ne vienerius metus. Tokia yra mano ataskaita. Aš žinau, kad ponios Veržė nėra ir ji negali manęs papildyti. Mm, žinau, kad e, e, savo ataskaitą pateiks ir Turkijos delegacija, ir AFET komitete bus parengtas pranešimas apie Turkiją. Ir mes taip pat pateiksime savo rašt, e, raštišką ataskaitą ir pasvarstysime, kokiu būdu dar galėtumėme pateikti kokiu nors papildančių pakeitimų ir nešti atitinkamai savo indėlį. Ponas Objols. <clears throat> Ačiū pirmininkė už šią informaciją ir ataskaitą, kuri buvo išplatinta šiandien po pietų. Aš tikrai labai atidžiai išanalizuosiu tą ataskaitą, nes esu šešėlinis pranešėjas mūsų frakcijos mm, dėl e, dėrybinių procesų dėl Turkijos e, stojimo Europos Sąjungą. Mm, ir trumpai pakomentuosiu žmogaus teisų padėtį Turkijoje. Iš esmės sutinku su jūsų pateikta informacija ir jos aiškinimu. Aišku, pagrindinis klausimas tokiais atvejais yra, ar stiklinė pusiau tuščia ar pusiau pilna. Tai reiškia, kad e, bet kokioje problematiškoje situacijoje turime pabandyti nustatyti, ar tendencijos stebimos link gerėjimo ar link blogėjimo. Jeigu yra tik tai situacijos statinis, statiškas atvaizdas stebimas, yra problematiškas, nes negali įvertinti raidos tendencijų. Labai svarbu yra mm, identifikuoti ES poziciją, atsižvelgiant į vairias problemas e, Turkijoje, tą bendrą situaciją ir pasikeitimus, kad ir kaip stengtumėmės mm, plėtoti dialogą, išryškinti ar smerkti problemas, ar netgi išsakyti protestą, jeigu situacija mums yra visiškai nepriimtina. Vis tik tai jeigu tuo pat metu mm, nesistengėme išlaikyti nuoseklumo santykiuose tarp ES ir Turkijos, tai manau, mes ne tik tai, kad pakenkėme savo veiksmų efektyvumui, bet tuo pat metu ir bet kokios mūsų pastangos pasmerkti kažkokias tai problemas gali turėti visiškai nepageidaujamo poveikio. Ir aš čia kalbėčiau apie politiškai, istoriškai nepriimtiną situaciją, kur 2005 metais ES nusprendė pradėti dėrybų procesą dėl Turkijos narystės ES. De, de facto dabar visa ta situacija yra visiškai įstrigusi. Ir manau, kad jeigu mes tengiamės e, užtikrinti mūsų veiksmų nuoseklumą, tai turėtumėm tai pripažinti, turėtumėm taip pat padaryti viską, ką mes galime, kad išlaikytumėm bendrą poziciją. Taigi, jeigu yra realių šansų užbaigti dėrybas, tai reikia siekti tai padaryti tokių galimybių praeitįje yra buvę išbristi iš a, e, tokios situacijos. 2013 metais, pavyzdžiui, tokia, situa, to, to, tokia galimybė yra, a, e, nes Prancūzijos valdžia yra pasikeitusi ir Turkijos valdžia turėtų pasikeisti. Tai reikėtų neapsiriboti vien tik tai labai siaurais e, istorijos politikos bendros situacijos apibrėžimais. Ir aišku, tai buvo Sarkozy ankstesnė pozicija ir dabar su Olandu, man atrodo, galima galvoti jau kitaip. Galima nesileisti visą tą filosofinės muzikos analizę, o pažvelgti plačiau į politinę, istorinę situaciją ir pasistengti išbristi iš, iš, iš tos įstrigusios situacijos um, sudarybose. Ir kas yra itin svarbu um, mūsų komitetui, tai yra dėrybos 20, uh, dėl 23-24 skyrių. Ir manau, kad tos situacijos dėl žmogaus teisų Turkijoje uh, subalansuota analizė turi atsižvelgti būtent į tokį įstrigimo kontekstą. Ir pavyzdžiui, tai kaip ES pažiūrėjo į Turkijos prašymą dėl narysės ES. Tai be abejo turės padarinių tiek šiandienai, tiek ateičiai. Ir gan dramatinių pasiekmių. Pirmininkė štai tik pabrėžė, kad dabar Turkijoje yra šimtai tūkstančių uh, pabėgėlių, kurie bėgo nuo tragiškos padėties Sirijoje. Taigi, jeigu ES nepateiks praktinės pagalbos, sprendžiančios klausimus, tai manau, kad visi mūsų darbai, visų, mūsų, visos mūsų pastangos um, propaguojant žmogaus teises um, šioje šalyje tikrai susidurs tik tai su didesniais sunkumais. Ačiū ponui Obiols, o dabar ponė Veržet gal norėtų savo poziciją pristatyti ir gal jūs galėtumėt sureaguoti taip pat ir į tai, ką pasakė ponas Obils, kalbant apie tai, kokias tendencijas mes galėtumėm išvelgti, galvojant apie žmogaus teisų situacijos raidą, ką mes pastebėjome per tas dvi dienas. Euh, Perskaičiau galutinę ataskaitą ir galiu paremti ją didžią dalimi. Aš atsi... apgailestauju, kad aš atvykau pavėlavusi ir negirdėjau to, ką jūs pasakojate, pirmininkė, bet bendrai pagrindinės mintis, kaip ir man perdavė kolegos. Tai aš tiesiog dėl tos ataskaitos, ką norėčiau pasakyti, kad, kad labai menkai te užsimenama apie kurdų problematiką, o vis tik tai šis klausimas buvo plačiai aptariamas e, nevyriausybinių organizacijų, su kuriamis mes susitikome vietoje ir aš tikrai um, labai jautriai reaguoju į šias klausimus, ypač turint omenyje um, trijų e, kurdžių moterų, jaunų moterų nužudimą Paryžiuje visai neseniai. Aš tikrai didžiai dalimi pritariu tam, ką jūs sakėte. Ir iš to, ką aš kaip ir supratau, iš tų, su kuriais mes susitikome, kurie atstovavo vyriausybė, tai aš taip suprantu, kad nelabai supranta, kokia yra ES pozicija. ES institucijos ir ypač Europos ministrų taryba gan nenusekliai išsako savo pozicijas dėl e, situacijos Turkijoje. E, ir ypač dėl to, ką Jūs pasakėte dėl e, Turkijos siekių dėl narystės ES. Iš tikrųjų, ES elgėsi ne taip su Turkija, kaip su kitomis šalimis kandidatėmis. 23-24 darybiniai skyriai iš tikrųjų yra esminiai ir ypač svarbus mūsų teisų komitetui. Ir aš sakyčiau, kas čia svarbiausia vertinant Turkijos galimybės įstoti į Europos Sąjungą, tai būtent ir yra tie klausimai ir tai, ką jūs minėjote, uh, iš tikrųjų tai nėra pakankamai gerai atspindėta ir ta situacija, kokią mes matome Turkijos atveju ir ta, naudojančią europinę terminologiją, tai yra įstatymo viršienybė, žmogaus teisų padėtis, kokia yra toje šalyje. Matome, kad situacija yra pakankamai dramatiška ir evoliucionuoja pakankamai neigiamai. Mm. Reikia paminėti politinius kalinius Turkijos kalėjimuose, kurių yra 8 tūkstančiai, tos represijos, um, su kuriamis susidurė taip pat ir išrinkti atstovai, pagrindė kurdai, bet ne tik. Aš sakyčiau, kad tikrai yra reali problema, kuri nusipelno mūsų dėmesio ir diskusijų, kai eina kalba apie Turkijos na, galimą narystę Europos Sąjungoje. Man atrodo, kad mm, situacija dėl to tik tai dar labiau komplikuojasi. Pirmininkė, jeigu dar leistumėte, mm, pridurčiau keletą žodžių dėl tų nužudimų Prancūzijoje. Uh, nes kas vertinant Turkijos situaciją šiandien yra svarbiausia, yra tai, kad taikos procesai um, vėl yra prasidėję ir aišku po bado streiko kalėjimuose Turkijoje dialogas vėl yra pradedamas su Turkijos valdžia ir labai svarbu, kad tie dramatiški Prancūzijos įvykiai nepadarytų neigiamo poveikio taikos procesams e, Turkijoje. Ta labai svarbu užtikrinti ir aš labai prašyčiau atkreipti dėmesį į tai ir, ir taip pat ir plenarnėje sesijoje Strasbūrė labai svarbu apie tai kalbėti, e, nes iš tikrųjų yra buvę e, tokių e, galimybių parlamento išsakyti savo poziciją, nes tai yra labai svarbu tiem, kurie gyvena Turkijoje, Turkijos teritorijoje, tai yra ir, ir mažumoms, aišku, bet ir bendrai e, visiems Turkijos žmonėms, Turkijos gyventojams tie dalykai yra labai svarbus. Tai ir, ir Ir tikrai anksčiau mums yra pavykę skirti dėmesio tiems klausimams ir aš labai džiaugiuosi, kad tai yra paminėta jūsų ataskaitoje bet aš sakyčiau, kalbant apie uh, opozicijos uh, pozicijas, tai uh, iš tikrųjų, ką galima būtų pasakyti apie tas dvi skirtingas grupės, kad didelių skirtumų nėra uh, vertinant jų pozicijas ir, ir, ir dėl to, dėl demokratijos, dėl žmogaus teisų, Ir taip pat įvertinant diskusijas dėl konstitucijos, man atrodo, kad tai yra labai svarbu, ką reikėtų išryškinti. Thank you, uh, Madam Veršia. Dėkuoju, poniai Veržia. Aš manau, kad uh, ataskaita gali būti išplėsta, patobulinta. Į ją galima būtų įtraukti ir ką tik vykusias diskusijas dėl kurdų klausimo. Labai dažnai mes kalbėjome apie didžiulį bado streiką. Ir ponas Očiolan tą paskatino, bet mes e, žinome, kad teisingumo ministras prisidėjo prie sprendimo, paieškos, siekiant užbaigti šį bado streiką. Ir mes galbūt ataskaitoje galėtume pažymėti ir šį atvejį, taip pat ir skirtingų opozicinių grupuočių veiklą paminėti. E, suteiksiu žodį komisijos atstovui, bet prieš tai e, ponia Obijals, aš labai iš atidžiai klausiausi, ką jūs sakėte, jūs klausėte, kokiosgi yra tendencijos. Mes susitikimus vykdėme tik tai vieną dieną. Aš turiu ir šiaip daug informacijos iš įvairių šaltinių apie Turkiją. Mane neramina tai, kad pilietinės visuomenės atstovai sakė, kad tai, ką reikia padaryti, keičiant konstituciją ir konkretus pasirodantis dokumentai, tas atotrukis vis didėja. Taigi Manau, kad reikia apie tai kalbėti. Pilietinės visuomenės viena iš organizacijų pateikė pasiūlymą, kodėlgi mums net nebūtinai šiame pakomitetyje nesurengus Briuselyje seminaro žmogaus teisų klausimais, kad mes galėtume gauti daugiau informacijos, kad mes ne tik uh, aptartume skirtingus atvejus, bet ir pažvelgtume į tendencijas. Aš norėčiau, kad mes ir ateityje palaikytume intensyvų dialogą dėl žmogaus teisų su Turkijos parlamentu, vyriausybė, pilietinė visuomenė. Ir aš pasisakau už tai, kad būtų pradėtos dėrybos dėl 23 ir 24 dėrybinių skyrių. Mums tai yra labai svarbus klausimai, tai susijęs su teisminių institucijų nepriklausomumu ir taip toliau. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs taip pat uh, domitės Turkijos klausimus, skaitėte Turkijos pažangos ataskaitą ir galbūt jūs išplėsnėme biure uh, mums galėtumėte pagelbėti, kai mes kursime šių metų programą dėl žmogaus teisų situacijos stebėjimo Turkijoje. Pas mus yra ponas Kristos Makrydis iš komisijos skyriaus atsakingo už Turkiją. Būtų labai įdomu išklausyti ir jūsų nuomonę. Thank you, Madam Chair, and good afternoon to everyone. Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena visiems. Ačiū už diskusijas. Buvo aptarta tiek daug įvairių klausimų. Komisija taip pat labai atidžiai stebi situaciją ir bendradarbiauja su Turkijos valdžios institucijomis. Aš norėčiau sutelkti dėmesį į teisminius aspektus ir žmogaus teisų klausimus. Ir apibendrinsiu mūsų atliktą analizę kai kuriais klausimais, kuriuos jūs kėlėte. Norėčiau pradėti nuo Pinašelį bylos. E, kyla problemų Turkijos baudžiamosios teisinos sistemoje, kadangi teismo procesai užtrunka per ilgai, dažnai e, sprendimai, nuosprendžiai yra keičiami, taip pat kaltinimai būna pakeičiami jau prasidėjus nagrinėti bylą, taip pat gali būti dažnai keičiami ir teisėjai. E, šiuo atveju reikėtų paminėti vieną e, dalyką. Pirmos instancijos teismų teisėjai atmetė kasacijos teismo sprendimus. E, trečiajame kasacinio teismo posėdėje. Ir tai labai gerai iliustruoja tai, kad teisėjai ne visuomet yra nepriklausomi ir ne visuomet atsižvelgiama į jų nuomonę. Taip pat sakiau, kad yra struktūrinių problemų e, Graikijo, Turkijos baudžiamojoje sistemoje, per ilgai užtrunka bylų nagrinėjimas, daug neišnagrinėtų bylų, taip pat ir pernelik ilgo sulaikymo atveju. Yra keletas žymių bylų, jų yra kur kas daugiau nei kitose šalise kandidatėse. Kita problema yra susijusi su iki teisminė veikla ir darbo kokybė. Situacija turi poveikio gynybos teisėms. Taip pat turi poveikio ir toms byloms, kurios yra susijusios su saviraiškos teisė ir susirinkimų teisė. Mes bendradarbiaujame su Teisingumo e, ministerija, su prokurorų ir teisėjų taryba. Trečiasis reformų projektas bando spręsti uh, susidariusią padėtį. Trečiajame pakete yra kalbama apie saugumo priemonės, taip pat numatoma pareiga pagrysti teisėjams jų nuosprendžius, ten yra numatyta galimybė įvesti didesnę teisminę kontrolę, o ne sulaikymą taip pat siūloma mažinti specialiųjų prokurorų vaidmenį teismuose. Mes lauksime kitų pakeitimų, reformų ir tikimės, kad jos pasirodys ketvirtajame reformų pakete. Dabar labai trumpai dėl teisminių institucijų nepriklausomumo. Du dalykai. Išorinis nepriklausomumas nuo vyriausybės, nuo parlamento ir vidinis nepriklausomumas. Teisminių institucijų nepriklausomumas Į tai įeina ir atskirų teismų, atskirų teisėjų nepriklausomumas priimant atitinkamus tinkamus sprendimus, kalbant apie išorinį nepriklausomumą. 2010 metais buvo padaryti konstitucijos pakeitimai, buvo pakeistas teisėjų ir prokurorų tarybos sudėtis. Dabar didžioji dalis narių, 16 iš 22 yra išrenkami. Tiesiogiai balsuoja jų kolegos, kiti teisėjai ir prokurorai. Ir mes manome, kad tai atitinka ES standartus, kurios yra numačiusi Europos taryba. Ir tai yra labai svarbus žingsnis Turkijoje, kalbant apie vidinį nepriklausomumą. Anksčiau teisėjus vertindavo pagal tai, ar jie atitinka kasacijos teismų priimtus nuosprendžius. Ir tai ribojo teisėjų vidinį nepriklausomumą. 2010 metais tokia praktika buvo panaikinta. Taigi mums atrodo, kad iš institucinės pusės buvo priimti teisiniai aktai, kurie gali užtikrinti teisminių institucijų nepriklausomumą, tačiau tą reikia gyvendinti praktiškai. Ir kaip aš jau sakiau, mes palaikome ryšius su ministerija, su teisėjų ir prokurorų taryba. Mes norime, kad būtų pagerintas teisėjų mokymas, kad pagerėtų apskritai bendra sistema. Baigdamas aš norėčiau e, pakomentuoti stojimo dėrybas. Komisija praėjusiu metu plėtros dokumentuose tą akcentavo. Jeigu mes norime, kad ES būtų tas akstinas Turkijai vykdant reformas, tai mes turime užtikrinti patikimą stojimo procesą. Mes turime pradėti atverti dėrybinius skyrius, mes turime pradėti prasmingas dėrybas su Turkija. Ir visi pasisakiusieji kėlė šį klausimą. Į jį būtina šiais metais atsižvelgti. Ačiū. Thank you. Ačiū. Pone Viržė. Oui, si vous me permettez. Taip, jei leistumėt, pirmininkė. Uh, nesu labai pratusi, bet e, tikrai man padarė įspūdį tai, ką jūs, pasa, e, įspūdį tai, ką jūs pasakėte, nes iš tikrųjų nuolat yra kalbama žmogaus teisų gynėjų apie tą procesą e, vykus visai neseniai Turkijoje, kur teisėjas ne, sprendžia ne vien tik tai pagal policijos surinktus įrodymus, uh, ir yra didžiulė problema dėl teismų nepriklausomybės Turkijoje. Darbas, kuris yra atliekamas policijos ir kuris turi būti atliekamas teismų institucijų, turi būti visiškai nepriklausomas. Aš, aišku, neanalizuosiu to, kaip policija atlieka savo darbo, kaip jis surenka įkalčius um, Turkijos policijos pajėgos uh, tarnybos, ypač šioje byloje, bet iš tikrųjų turi būti galimybė uh, teismams išanalizuoti policijos surinktus įkalčius. Tačiau visi liudytojai teigia, kad tikrai nebuvo galimybės nepriklausomai atlikti tyrimą ir viską teismams išanalizuoti nepriklausomai. So come... Ačiū. Manau, kad e, šį klausimą baigėme nagrinėti, tai yra mūsų delegacijos ataskaitos e, nagrinėjimą baigėme. Ir manau, kad mums reikės ir toliau galvoti, svarstyti, kaip šiais metais toliau e, išsaugosime, išlaikysime dėmesį skirtą būtent šiam klausimui. Aišku, tikiuosi, kad mūsų darbas progresuos svarstant šį klausimą. Ir dabar pereikime prie kito klausimo, tai yra mm, apskaitimo nuomonėmis dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Mes e, turėsime e, susitikimus, e, kuriuose dalyvaus mūsų e, pakomitetis ir draugė su ES delegacija ir buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos jungtinių parlamentinių komitetu. Ir aš matau, kad ponia Veryžė taip pat e, yra čia, ji, daly, ji bus mūsų delegacijos e, vadovė. Ir mes planavome pakomitetį išsiųsti šią delegaciją šio vizito dar praėjusiais metais, tačiau tai neįvyko ir aš tikiuosi, kad delegacija galės kel, iškeliauti vasarį. Pradėsiu iš naujo, dar kartą pasveikinsiu ponę ministrę, ponę, ponę, poną Hašį Markakį delegacijos ES Kroatiją ir e, buvusios Jugoslavijos Respublikų Makedonijos Junio parlamentinio komiteto pirmininką, e, kuris dalyvaus šiame apsikeitime nuomonėmis. Kaip žinote, mes e, ketiname savo delegaciją nusiųsti į Makedoniją vasario mėnesį ir bus tikrai naudinga apsikeisti nuomonėmis drauge. manau, kad jūs jūs geriau susipažinę su šios temos detalėmis negu aš, na, bet žvelgiant į paskutinę šalies pažangos ataskaitą, kurią parengė komisija 2012 spalio mėnesį, e, matome, jog e, šalis toliau tęsia e, politinių kriterijų sėkmingai gyvendinimo procesą, kad būtų galėtų sėkmingai e, siekti narystės Europos Sąjungoje. Tačiau jie e, dar turi e, vykdyti visą eilę kitų kriterijų, skaitant ir žmogaus teisės, teisės viršinybės principo įgyvendinimą. Taip pat reikia plėtoti dialogą tarp koalicijos partnerių ir vyriausybės ir opozicijos. Ir būtų labai įdomu išgirsti situaciją E, šios šalies parlamente ir būtų e, tikrai e, puiku išsiaiškinti, ar mums bus prasminga siūsti delegaciją ar ne. Taip pat labai svarbus yra žiniasklaidos laisvės klausimas. Mums kelia susirūpinimą tai, ką e, nusprendė Europos žmogaus teisų didžioji kolegija 2012 gruodžio mėnesį e, byloje Elmas, Elmasri. El prieš buvusią Jugoslavijos Respu Makedonijo, Respubliką Makedoniją. E, teismas e, e, pareiškė, tai yra Vokietijos ir Makedonijos pilietis, jisai buvo pagrobtas Makedonijoje ir nugabentas į, į Afganistaną, ten kankinamas ir buvo e, E, nustatyta, neva nustatyta, jog jis yra, buvo susijęs su teroristinėmis organizacijomis. Ir kai jis buvo gražintas, į, kai jisai sugrįžo į Makedoniją, jam, su juo buvo nederamai elgiamas, jis buvo kankinamas ir pati, buvo pateikti tie neteisingi, neteisingi kaltinimai. Kitas mums susirūpinimą keliantis klausimas yra Romų gyventojų padėtis Makedonijoje. Uh, Mes e, turime svečių, kurie su mumis e, dalinsis nuomonėmis. Tai yra ponas Gruberis, Europos e, žurnalistų federacijos vadovas, kuris detaliai iš, išdėstis, nušvies situaciją m, Makedonijoje, būtent susijusią su žiniasklaida. Taip pat turime ponę Heder Krabę, kuri yra Tviros visuomenės Europos politikos instituto direktorė. Ji buvo pono Olirėno patarėja, kai jis buvo mm, už plėtrą atsakingas komisijos narys ir taip pat ji yra įžymė akademikė, nagrinėjant Europos plėtros klausimus. Ir kaip žinote, Europ... atviros visuomenės institutas yra labai, e, labai aktyvus vakarų Balkanuose, e, įgyvendinantis įvairius projektus e, kuriais skatinama civilinės visuomenės plėtra. Uh, Taip pat turime e, generalinio direktorato, e, plėtros generalinio direktorato atstovę, ponę Saitkvist, e, kuri yra tarptautinės politikos pareigūnė. Ir bent jau teoriškai galiu pasakyti, kad mūsų kalbėtojų sąraše yra ponas Hauvitas, tikiuosi, kad jis laiku prie mūsų prisijungs, jis yra AFET pranešėjas, nagrinėjantis buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos klausimą. Ir norėčiau suteikti žodį ponui Hortko Hatsimarkakis, kuris galėtų pradėti e, šią šį apskaitimą nuomonėmis. Uh, Ačiū, ponė Lochbiller. Ačiū už šią galimybę plačiau papasakoti apie padėtį buvusių Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje. Pažangos ataskaita, kurią turite prieš akis, yra teigiama. Mm, turiu pasakyti, kad Junktinis parlamentinis komitetas visuomet yra narystės siekiančių šalių pusėje. Mes tengiamės būti visų tų šalių, kurios nori įstoti Europos Sąjungą, geri bičiuliai ir buvusi uh, Makedonijos Respublika tikrai yra padariusi ypatingos pažangos daugelėje sričių. Mm, Be abejo, yra dar, dar išlikusių klaustukų kai, kuriais, e, kai kuriuose srityse, bet visų pirma norėčiau pristatyti tą tokį bendrą teigiamą įvertinimą kad dėl ekonominės krizės, e, koks yra įvertinimas, reikia pasakyti, kad šaliai sekasi tikrai labai gerai. O dabar dėl tų likusių klaustukų. Pirmas iš tų klaustukų santukų yra susijęs su santykiais e, tarp etninių grupių. E, jūs tikriausiai žinote, kad yra šio šalyje didelė. Na, čia reikia labai atsargiai pasakyti. Aš sakyčiau, labai did, e, visuomenės dauguma, kuri yra ne albanai ir yra mažuma, didelė mažuma, kurie yra albanų kilmės. Uh, Ir problema yra nuo to laiko, kai ši šalis tapo nepriklausoma ir taip pat per Ohrit visą procesą ir sutarimus, tie klausimai kaip ir buvo išspręsti, tačiau um, iš tikrųjų, kaip, jeigu taip galima būtų pasakyti, dar nėra pasiekta tokia situacija, kur viskas gerai veiktų. Nėra taip kaip Šveicarijoje. Uh, yra dar problemų, kurios iškyla, paskui kiek viskas aprimsta. Yra buvę incidentų ir 2012 metų pirmoje pusėje buvo ir nužudimų atvejų šalyje, dėl ko įtampa tarp etinių grupių sustiprėjo, buvo ir viešų protestų vyriausybė sureagavo brandžiai į tokią įtampą tarp etinių grupių ir tikrai pasistengė padaryti viską, kas, bus, kas buvo įmanoma. Vis tik tai tokia visuomenėje, kur dar vyksta tokie a, nužudimai a, tarp etinių grupių, aišku, yra kilanti įtampa. Taip pat turiu dar akcentuoti santykius su kaimynais. Jūs žinote, kad ši šalis turi problemų su kaiminė pietose dėl pavadinimo, tačiau šio klausimo aš gal čia neakcentuočiau. Čia aš akcentuočiau tas problemas, kurios dabar sustiprėjo su um, rytinė kaiminė Bulgarija. Ir tai tikrai e, mums labai rūpintis klausimas, kadangi čia yra paliečiamos piliečių pilietinės teisės. E, kai kalbam apie tuos piliečius, kurie jau turi pilietybę arba kurie prašo Bulgarijos pilietybės. Yra buvę tokių atvejų, apie kuriuos mes buvome informuoti, jog buvusios Jugoslavijos Respublikos piliečiai kreipiasi kitų šalių pilietybės, ypač Bulgarijos pilietybės. Ir tam tikra prasme tie procesai yra stebimi ir kritikuojami ir netgi atvirai kritikuojami. Galiu pasakyti, mūsų jungtinėme parlamentinėme komitete yra taip pat ir kolegų iš Bulgarijos, iš įvairių politinių partijų ir galiu pasakyti štai ką, visi jie akcentuoja tas problemas, apie kurias nebuvo kalbama prieš dviejus metus. Sakyčiau, kad nuo 2012 metų ši problema yra aktuali, kadangi yra buvę incidentų. Aš galėčiau paminėti uh, tokius atvejus, pavyzdžiui, Spaska Mitrova, Rezinski atvejais, Marabuneva yra pavyzdžiui, tokių atvejų dėl Bulgarijos tų va, dalykų ir tikrai kyla tokia įtampa. Yra Uh, užsienio reikalų ministrų kontaktų, aišku, šiais klausimais, tačiau Bulgarijoje yra labai padidėjęs tas jautrumas, uh, aišku, dėl bendros istorijos, dėl bendro paveldo, kalbos ir taip toliau. Aišku, mm, čia gal tas jautrumas labiau padidėjęs Bulgarijoje nei buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje. Ir aišku, galima pasakyti, kad tai yra mm, tiksinčio laikrodžio problema. Ir dabar e, tai, Graikijos e, tie klausimai jau nebe tokie opus tarsi, o tuo tarpu Bulgarijos e, tie visi dalykai vis labiau išriškėja. Jūs taip pat paminėjote Romų klausimą. Iš tikrųjų yra padaryta pažangos dėl Romų, yra vyriausybės patvirtinta strategija 2012-2013 metų laikotarpiui. Taip pat ir veiksmų planas labai iškus patvirtintas. Mes labai sveikiname tai. Vis tik tai matėme, kad yra, na, gal nepiknaudžiavimo atveju, bet tikrai buvo pasinaudota ES naujaja vizų politika, pagal kurią piliečiams uh, leidžiama išvykti iš šalies ir dėl to situacijos susidarė tokia e, padėtis e, šitoje šalyje, kurią aš atstovauju, tai yra Vokietija, kad jau tikrai kvesionuojama ta naujoji vizų politika, kadangi dabar Romų e, atvykimas iš to šalies, pavyzdžiui, mūsų šalį yra labai didelis, daug didesnis nei per pastarosius keliarius metus prieš tai ir tai reiškia, kad ta mm, įtraukties strategija, integravimo strategija tikrai, na, netaip ir sėkmingai yra gyvendinama ir būtų galima pagerinti padėtį. Dabar incidentai mm, dėl žiniasklaidos, žinau, kad mm, panas Gubera per tai kalbės, e, bet e, galiu pasakyti, kad mes e, iš Europos parlamento kartu su komisaro Fiulė, kuris dabar yra Skopija, aiškiai padarėme pareiškimus dėl žiniasklaidos laisvės, nes buvo daug tokių pavyzdžių, kur vyriausybė labai smarkiai įsikišo, buvo labai stipri reakcija. Tikrai netipiška, nediplomatiška ir uh, Fiulės reakcija buvo. Uh, mes kaip parlamentas buvome toks geranoriškas tarpininkas, švelninant tą įtampą su komisija ir po to buvo apvalaus stalo diskusijos kur Teuta Arifi, e, ministro pirmininko pavaduotojas dalyvavo, pavaduotoja dalyvavo. Ir turiu pasakyti, kad visos partijos susėdo prie to bendro diskusijų stalo ir procesas tikrai buvo labai naudingas, leido pagerinti situaciją. Iki e, gruodžio 24 dienos, kuomet dėje per parlamentinę sesiją buvo kalbama apie biudžetą ir didžiausia opozicinė partija, socialdemokratai, na, kaip čia pasakius, e, parlamente sukėlė incidentą jie buvo išlydėti iš parlamento, tai aišku, tokių atvejų pasitaiko ir, ir mūsų parlamente, ir, ir šiame parlamente tai yra, aišku, visiškai įmanomas toks dalykas, kuomet um, turi būti deputatai išlydimi iš parlamento ir Sabrani partijos, pavyzdžiui, atstovai ir žurnalistai buvo išvaryti iš parlamento. Dabar nuo to momento opozicija boikotuoja parlamentą. ir tai yra tikrai žingsnis atgal. Aišku, kad mes kaip Europos parlamentas turime, aš iškelti savo vėliavą ir uh, ponas Kramer, kolega iš Junktinio parlamentinio komiteto, mes dabar kartu turime nuspręsti, ar mes uh, vasario pradžioje vyksime į tą šalį oficialaus vizito kaip jungtinio parlamentinio komiteto atstovai. Šiuo metu mes, e, esant tokiai situacijai, tikrai negalime vykti į tą šalį, mes lauksime iškių signalų, kad kažkas keičiasi ir rytoj posėdėje mes turėsime apsispręsti, ką daryti, nes o, e, tikrai parla, boikotuojamas parlamentas tikrai nėra ta vieta, kur mes kaip Europos parlamento atstovai norėtumėm vykti. Mes bandome ieškoti sprendimų taip pat ir su mm, ministru. Uh, bet dabartinė situacija yra labai sudėtinga. Um, asociacijų laisvė bendrai yra numatyta, kažkokių didelių incidentų čia nepastebėta, viskas kaip ir yra garantuota. Dėl reformų taip yra daug sektorinių reformų, bet dėje joms kenkia neprognozuojamas politinis kraštovaizdis. Uh, Ir galima pasakyti, kad daugelį svarbiausių politikos ryčių, kurie patenka į darybinius skyrius, pavyzdžiui, 23 teismai, um, 24 uh, laisvė, teisingumas, uh, Čia kaip ir viskas yra gerai, matomos tikrai aiškios reformos, tačiau dėje atsižvelgiant į dabartinius įvykius reikia viską vertinti atsargiai. Ir komisarui Fiulė aš užsiminiau apie tai ir paminėjau, kokia yra mūsų veikla, kok, kontekstas koks ir pasakiau, kad reikia daryti spaudimą, kad šalis išliktų reikiamame kelyje. Mes tikrai nenorime, kad tai būtų, kad dėrybos prasėda ir paskui negalima jų užbaigti. Tikrai mes kaip Europos parlamentas nenorime tokios situacijos. Ačiū ponai Hatsimarkakiui. Dėkojame už tai, kad iškėlėte aspektą, jog jūsų delegacija gali nuspręsti ir galbūt nevykti į šią šalį. Rytoj mes e, dar svarstysime šį klausimą šiame pakomitetyje. Žinoma, grįžtus iš Turkijos, e, e, kur irgi buvo e, toks incidentas, kai grupė parlament, parlamentarų boikotavo savo parlamentarų vietas parlamente, yra ir tai, tai yra tikrai svarbus svarstytinas klausimas ir dėl to reikės jį apsvarstyti. Kitas kalbėtojas yra ponas Gruberis. Yeah, thank you. Uh, merci, Madame la Présidente. Je vais profiter. Ačiū pirmininkė, aš pasinaudosiu progą, kad čia yra užtikrinama daugia kalbystė ir kalbėsiu prancūziškai, bet to yra ir transliacija internetu. Tikrai diskusijos yra labai svarbių momentų, kai kalbama apie žiniaslaidos laisvę. Tai yra labai svarbu makedoniečiams ir žurnalistams ypatingai, bet aišku, kad dabartiniai įvykiai. Uh, Mm, ypač lapkričio mėnesį, kai buvo patvirtintas įstatymas dėl a, a, nusikaltimų ž, garbiai a, dekriminalizavimo, tai yra, kad e, šmeištas yra dekriminalizuotas, yra bent 500 bylų e, ar 700 bylų netgi iškelti smurtų prie žurnalistus Makedonijai, įvertinant Makedonijos dydį, tai yra didelis skaičius, tie 700. Kaip panas Atsimarkakis pasakė, gruodžio mėnesį buvo tas labai rimtas incidentas, kur visa grupė e, žurnalistų buvo išvaryta e, parlamento tvarkdarių iš parlamento. Taip pat šiame kontekste dar noriu pasakyti, kad už vakar e, aukšto lygio svarstymų grupė dėl žiniasklaidos, kurią komisarė Krius įsteigė, um, būtent uh, svarstė tą situaciją ir pabrėžė, kad kai eina kalba apie, pavyzdžiui, um, stojimą ES, tai reikia labai griežtai įvertinti žiniasklaidos laisvės situaciją toje šalyje kandidatėje ir uh, tikrai uh, prisimenant, reikia priminti, kad tai yra labai svarbus tie dalykai nuo 2004 metų pirmosios plėtros iš tikrųjų um, Kalbant apie žiniasklaidos laisvę, makedoniečių atveju, kai ponas Hatsimarkakis pasakė kartais, um, jauti tai, tai, tai karščio, tai šalčio bangas, yra tam tikros pažangos, bet išlieka ir labai daug problemų. Pavyzdžiui, teisinė politinė aplinka, kuri tikrai nėra palanki užtikrinti žurnalistų žodžio laisvę, um, daug yra autocenzūros, cenzūros ir ypač kai eina kalba apie ekonominės visokias operacijas, nėra visiško skaidrumo, bet to ir visi tie įvykiai, ką aš jau paminėjau. Bet aš norėčiau uh, tokį aspektą paminėti, kai, kuris užmirštamas kai, dažnai, kai kalbame apie žiniasklaidos laisvę, tai yra kasdieninis žurnalistų darbas. E, štai tik, kad jūs kalbėjote apie asociacijų laisvę, aš noriu paminėti konkretų atvejį žurnalistas, kuris buvo Makedonijos e, žiniasklaidos pasamdytas ir kuris privalėjo pasirašyti raštą, aš taip sakyčiau, na, prie prevencinį tokį raštą, kad jis a, turės arba iš asociacijos išstoti, arba atsisakyti darbo vietos. Tai iš tikrųjų m, mm, visiškai nepriimtinas atvejs, mūsų akimis yra baisus pažeidimas ir mes ir komisarui Fiulė apie tai pranešėme. Taigi. M, mm, Jeigu žurnalistai nori stoti į e, žurnalistų asociacijas, profsąjungas e, Makedonijoje, tai um, yra lab, iš tikrųjų reik, sudaromas tokios sąlygos, kad tik tai individualiai tai gali daryti, kad jokių kolektyvinių veiksmų nebūtų, darbdaviai labai riboja tas laisvės ir darbo sąlygos yra įtin sudėtingos. Kaip jau buvo paminėta, taip pat ir buvo daug tokių atvejų praeitie, kur žiniaslaidos mm, kompanijų atžvilgių buvo um, tikrai labai diskutuotini sprendimai priimti, visiškai nepagrišti įstatymais, pavyzdžiui, dėl AA televizijos, dėl uh, trūkdymų A1 televizijai ir A2, pavyzdžiui, televizijai nebuvo licenzija suteikta skaidriai, visas procesas buvo tikrai nepriimtinas ir, ir buvo, pavyzdžiui, um, tarkim, kritika šios televizijos išsakyta dėl vyriausybės veiksmų ir jis taiga buvo uždaryta, tarkim, dėl fiskalinių pažeidimų. Uh yra um, užmėgstas dialogas tarp žurnalistų ir valdžios dėl reformų šią srityje, tačiau uh, nuo gruodžio mėnesio, kuomet žurnalistai buvo išvaryti iš parlamento, tas dialogas nutrūko. Šiuo metu vyriausybė rengia žiniaslaidos srities teismų reform, e, įstatymų reformą ir uh, iš tikrųjų nėra su kuo diskutuoti dėl tos reformos iš žurnalistų pusės. Žurnalistai tikrai atsisako, bet ką daryti dėl to, kad jų dabartinės darbo sąlygos yra absoliučiai baisios. Taigi labai neraminanti situacija, ar tai būtų įstatymų reforma, ar tai būtų um, sektoriaus reforma, iš tikrųjų, kaip ją galima vykdyti, jeigu visiškai nesiturėjome su tos ryties um, atstovai, su žurnalistais pačiais. Aš kalbėjau apie A1 televiziją, kalb... taip pat reiktų paminėti aišku, ir um, bendrai kai kurių žurnalistų sudėtinga situacija, kuomet um, žurnalistai parengia laidas ar uh, negali prasimušti į televiziją, nei, viena, nei vienas televizijos kanalas nepriima jų parengtų laidų, transliacijų. Um, aišku, viskas yra daroma dėl politinių priežasčių. Aišku, Dar būtų ka, galima kalbėti ir apie ekonominės žiniasklaidos veikimo sąlygas, kurios tikrai yra labai neskaidrios, labai dažnai o, kompanija yra perkame, perparkama, parduodama ir nebeaišku, kieno rankose jį po to atsiduria. Reikia apie tai kalbėti, kadangi vis tik tai ES vienas iš labai svarbių keliamų kriterijų yra skaidrumas žiniasklaidos srityje, o to labai trūksta Makedonijai. Ir iš tikrųjų, kai žmonės kas žiūri televiziją ar skaito kažkokį tai laikraštį ar žurnalą, neturi jokio supratimo, kieno rankose yra tas žiniasklaidos objektas, kieno yra nusavybė. Tokia yra situacija Makedonijoje. Aišku, Kalbant apie tą įstatymą dėl šmeišto, um, galima būtų gal pasakyti, kad, kad kažkokios pažangos yra padaryta per tą laiką, bet uh, kai eina kalba apie mm, tokią valstybę, kur, kur e, vyriausybė praeitais metais nustatė, kad žiniasklaidos laisvė yra vienas iš penkių prioritetų, tai bendrai pažiūrėkime, kokią situaciją kalbame, ne vien tik tai apie to įstatymo prieimimą, e, kitus kriterijus, bet įvertinkim bendrą situaciją. Ir ta bendra situacija tikrai nėra visiškai mus tenkinanti, e, tikrai visai nėra priimtina. Tikrai, kaip aš jau sakiau, dažnai po karščio bangos seka šalčio banga, nesuprasi iš tikrųjų, kas iš tikrųjų vyksta, tai yra tik taip nu, gražiai nupudruotas vaizdas ir tiek. Ačiū. Ačiū. Dabar ponia Grabi. Um, I... Ačiū labai. Aš norėčiau susitelkti į Romų komisijos darbą. Uh, Ponas Hatsimarkakis jau minėjo šį, taip pat norėčiau kalbėti apie Elmasri bylą, nes tai yra labai svarbus du klausimai, į kurių sprendimą mes esame įsitraukę. Aš turiu Jums naujos informacijos, taip pat ir turiu pasiūlyti Jums užduoti kai kurios klausimus e, Jūsų vizito metu. Ir žinoma, kalbėsiu apie parlamentinės demokratijos situaciją, apie bauginimus pilietinės visuomenės organizacijoms ir apie Skopje 2014 projektą, nes visą tai paminėjo prieš mane kalbėjusiai. Pirmiausia, dėl Romų sąlygų. Kaip ponas Hatsimarkakis ir sakė, yra vyriausybės strategija, yra ir veiksmų planas, tačiau problema yra ta, kad vyriausybė skiria labai mažai lėšų. Romų klausimams yra skiriama labai nedaug lėšų, tai netitinka vyriausybės dokumentuose numatytų ambicingų tikslų. Daug tikrai informacijos turiu Jums pateikti. Aš norėčiau pabrėžti, kaip svarbu užduoti klausimą nuvykus į šalį apie vyriausybės skiriamas lėšas. Taigi aš siūlau Aš siūlau pakomitečiui užduoti klausimą, kodėl vyriausybė tiek mažai lėšų skiria ir kada ketinama skirti daugiau lėšų, kad būtų galima įgyveninti ambicingą politiką. Ypač aš kalbu apie biudžeto lėšas švietimo reikmėms, kas yra labai svarbu. Toliau, antras klausimas. Kaip vyriausybė planuoja įgyvendinti orit pagrindų susitarimą dėl Romų? Labai dažnai girdime E, kad sakoma, kiek Romų partijų dalyvauja vyriausybės veikloje. E, yra Romas ministras be portfelio, taip pat yra ir keletas kitų Romų atstovų, tačiau viešojoje administracijoje yra labai mažai dirbančių Romų. Ir daug klausimų per pastaruosius metus, tokie kaip Romų išsilavinimas, teisės į žemę, užimtumas, sveikata. Iš tiesų beveik jokios pažangos nepasiektas sprendžiant šiuos klausimus, probleminius klausimus. Kaip sakė ponas Hatsimarkakis, vienas iš neefektyvios Romų politikos veiksnių yra, matome, kiek daug Romų prašosi prieglopščio valstybėse narėse. 8115 buvo pateikta pastaruoju metu ir to pasakme šalyje yra liūdnos. Šiuo metu mes matome, kad vyksta pasienio policijoje nelegalus rasinis profiliavimas, Romai yra stigmatizuojami, grasinama įvesti vizo pribojimus dar kartą. Buvo trys rasinio profiliavimo atvejai, šiuo metu bylos dar nėra pradėtos svarstyti teismuose. Mes esame susirūpinę Romų situaciją ir tokie veiksmai gali toliau stigmatizuoti Romus. Romai nėra vienintelė tokia grupė šalyje. Ne tik Romų padėtis prastėja šalyje, LGBT asmenų situacija taip pat nėra gera. Ministras pirmininkas socialinių reikalų ministras pasakė, kad gėjų santoka yra nenormalus reiškinys. Tada LGBT e, visuo bendruomenė patikė peticiją, tačiau ji nesusilaukė jokio atsako iš vyriausybės. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį Elmasri e, bylos kai kurios aspektus gruodžio 13 dienos teismo nuosprendį Europos žmogaus teisų teismas e, nusprendė, kad konvencija buvo pažeista. E, šioje byloje buvo fiksuotas e, kankinimas, neteisėtas sulaikimas ir netyrimas. Vyriausybė nesėmė jokių veiksmų, kad būtų pagerinta žvalgybos institucijų priežiūra, kad būtų panaikintos slaptos laikymo vietos ir kad būtų sustabdyta dezinformacijos praktika Mums kelia nerima tai, kad Elmasri byla rodo, kad teisingumo sistema nėra efektyvi šalyje. Vyriausybė fabrikuoja įvykius, skleidžia dezinformaciją institucijoms, taip pat nėra prižiūrimos žvalgybinės institucijos ir jų veikla. Yra veikiama nesilaikant įstatymų, ir nenagrinėjami tokie atvejai, kurie vedė prie Elmasri sulaikymo. Ir vyriausybė net e, nežiūrėjo kitų institucijų veiklos, taip pat nėra įtaiko, e, taikomos priežiūros priemonės, kurios galėtų iškirsti kelią tokio incidento pasikartojimo ateityje. Aš skatinu pakomitetį paklausti vyriausybės, kas užtikrins priežiūrą, kad Vokietijos pilietis ar kitos šalies pilietis to nepatirtų. Aš esu įsitikinusi, kad jūs išgirsite daugybę argumentų, sakančių, kad Junktinės Amerikos valstijos spaudė buvusią vyriausybę, nes šalis norėjo prisijungti prie NATO. Yra daugybė pačių įvairiausių politinių argumentų, bet sisteminės problemos yra labai svarbios ir reikia užduoti rimtus klausimus vyriausybei, nes tos problemos rodo, kad sistema nėra veiksminga. Saugumo tarnybos, žvalgybos tarnybos nesilaiko teisės aktų, aplinka šalyje yra politizuota, o tai kelia didžiulę grėsmę demokratijai. Ir labai trumpai. Mus neramina gruožio 24 dienos įvykiai ir iš to kylančios pasiekmes. Mes esame sunerime dėl pilietinių organizacijų bauginimo, ypač dėl OSF Makedonija institucijos, nes e, jie yra atakuojami pagal iliustracijos e, įstatymą. E, sakoma, kad šis įstatymas netitinka tarptautinių standartų, tokią nuomonę pareiškė Venecijos komisija, tačiau šis klausimas nėra keliamas aukšto lygio stojimo dialogo rėmose. E, komisija savo pažangos ataskaitoje apie tai kalba, tačiau mes norėtume, kad šis klausimas būtų keliamas aukšto lygio stojimo dialogo rėmose. Galiausiai Skopje 2014. Kai jūs ten vyksite, pasitiraukite ir apie tai užduokite keletą klausimų apie šio projekto biudžetą, nes e, nėra jokio skaidrumo. Buvo pakeistas įstatymas dėl viešų išlaidų auditų ir jo tikslas buvo sumažinti priežiūros funkcijas. Ir lėšos yra skiriamos kitiems tikslams. Taigi užduokite klausimą apie priežiūrą ir paklauskite, kas konkrečiai ketina prižiūrėti šio projekto įgyvendinimą. Ačiū, ponia Grabė, už tokį išsamų pasisakymą. Jis tikrai padės mums besirengiant vizitui. Kai kuriuos atsakymus mes galėsime įtraukti į parlamento pranešimą, ypač aš norėčiau paminėti čia Elmasri bylą, taip pat sulaikymo atvejus. Tačiau ir valstybėse narėse kartais kyla problemų dėl tolesnių veiksmų. Kadangi mes šiek tiek vėluojame, aš netrukus perduosiu žodį poniai Saitkvips iš plėtros generalinio direktorato. Um, than, uh, been, um... Gal nebeanalizuosiu to, ką jau kalbėtojai aptarė, labai įvairūs dalykai buvo aptarti, ačiū už tai. Aš gal kitose sritise pakalbėsiu plačiau apie žmogaus teisės ir bendrai kalbant apie šią valstybę, žmogaus teisų padėtis joje yra maždaug to, tokio lygio, būtų, kokio būtų galima tikėtis iš šalies kandidatės. Kai kur gal netgi yra padaryta šiek tiek daugiau pažangos. Žmogaus teisės ryčiai reikia laiko, politinės valios, pakankamų budžetinių išteklių, kai kuriais atvejais taip pat ir patirties pagalbos iš išorės. Taigi, kai kuriais atvejais pažanga gali būti lėta ir todėl komisijos paskutinėje pažangos ataskaitoje mes paminėjome, kad pažanga yra nedidelė ar net ribota, ypač kai eina kalba apie moterį moterų, vaikų teises, asmenų su negale teises. Mes girdėjome apie daug spragų ir problemų, bet aš taip pat norėčiau ir pasidžiaugti geromis žiniomis apie šią šalį. Kai kur žmogaus teisų institucijos struktūros galbūt yra išbarstytos, neaiškios, tačiau šioje šalyje aš galiu pasidžiaugti ombudsmeno instituciją, kuri veikia jau 15 metų, tikrai labai nuosekliai pateikia ataskaitas kasmet ir yra labai svarbi ne vien tik tai ginant piliečių pačius e, jų teises nuo valstybinių tarnybų, bet taip pat vis plačiau dabar e, dirba žmogaus teisų ir visuomenės informavimo srityje. Ypatinga dėmesį skiria vaikų teisėms, tam yra atskiras padalinys, užsiimantis e, vaikų teisėmis ir jų propagavimu, ir taip pat kalinių sulaikymo vietose esančios menų teisėmis rūpinasi. Taigi galiu pasidžiaugti tuo. Taip pat porą um, susirūpinimą keliančius ryšių gal išryškinčiau, ko dar ankstesnį kalbėtojai nepaminėjo. Komisija niekart yra uh, sakiusi, kad yra susirūpinusi dėl um, asmenų sulaikymo vietose, ypač Džibol uh, kalėjime. Ir, um, uh, Europos tarybos e, e, kovos su kankinimais komisija, pavyzdžiui, praeitą mėnesį paskelbė labai išsame ataskaitą, kur irgi patvirtino tas susirūpinimus ir nacionalinis ombudsmeno e, institutas taip pat tą, tą patį pabrėžė, ypač kai eina kalba apie fakultatyvinio protokolo normų laikymasi. Susirūpinimas kyla dėl, pavyzdžiui, netinkamo maisto, hygienos, netinkamo buvimo sąlygų, prastos sveikatos priežiūros Um, menkų uh, programų kovai su narkotikais, perpildymo nepakankamo personalo skaičius įvertinus, kalinių skaičių um, ir taip toliau. Mes matome, kad yra nedidelių žingsnių žengiama į priekį, ypač gerinant personalo apmokymą, tobulinant procedūras. Ir štai savo paskutinėje komisijos misijoje praeitą pavasarį mes nustatėme, kad um, kalėjimų prižiūrėtojų uh, piknaudžiavimo atveju atvejų ar patalpinimo į vienutės atvejų labai sumažėjo, tačiau vis tiek išlieka problema dėl korupcijos ir perpildymo kalėjimuose. Situacija nepasikeitusi. Čia taip pat yra didžiulė programa numatyta gyveninti, pastatyti Džibul ir Kumanov papildomas patalpas, kad būtų galima sumažinti perpildymo problemą, tačiau vis tiek biudžeto problemos trūkstamas personalas, kitų galimybių trūkumai, aišku, stabdo tą progresą procesą. E, taip pat dar viena iš pagrindinių teisų ir laisvių sritis, kuri kelia susirūpinimą mums, tai yra teisė į nesažiningą e, teismą ir nešarišką teismą e, nuo 4 iki 5 tūkstančių skundų, kuriuos kasmet ombudsmeno, nacionalinis ombudsmenas išanalizuoja, didžiausia dalis nuosekliai yra susijusi su teismų darbu. Aišku, problema yra ilgi procesai. Ministrė E, Teisingumo ministerija, nacionalinė taryba taip pat kasmet gauna labai daug skundų dėl bylų e, ilgos trukmės ir netinkamo proceso. Didžiausia dalis skundų e, iš šio šalies į žmogaus teisų teismą, aišku, yra dėl būtent tokių pažeidimų šioje šalyje. Yra dedama žingsnių, kad būtų galima pagerinti bendrą teismų sistemą, kad įveiktų efektyviau. Ir tai davė tikrai labai reikšmingų, dramatiškų pasikeitimų pasikeitimų, trumpinant bylų um, trukmę, bet aišku, trūksta gerų ro, duomenų, informacijos, labai sunku yra dažnai um, ilgas, ilgai trunkančias bylas išanalizuoti, jeigu trūksta informacijos. Trumpai dėl kovos su diskriminacija. Vėlgi čia yra ir pliusų, ir minusų. Uh, Ehm, kalbant apie pliusus, įstatymas, vis, įstatymai visiškai atitinka bendrijos teisyną ir tarptautinės normas, išskyrus uh, tai, kad nėra numatyta seksualinė orientacija kaip pagrindas nediskriminuoti ir kovos su diskriminavimu taryba jau dviejus metus veikia, vis tik tai ombudsmenas kalba apie tai, kad nėra pakankamai visuomenė informuota apie tuos pagrindinius principus šioje srityje dėl kovos su diskriminavimu ir atitinkamai ir nediskriminavimo tarnyba ir ombudsmenas dažnai užsijima LGBT, aišku, klausimais, tačiau problema yra tai, kad labai menkas yra visuomenės informatumas, šis rytis vis dar labai labai užmiršta toje šalyje. Ir dar viena dalis, kur čia jau mano informacija pakartos tai, ką iš esmės kiti kalbėtojai sakė, kad tai yra, kad žiniaslaidos laisvės rytyje yra labai daug problemų, pastaraisiais metais tikrai yra daug tų klausimų. Sėkminga šio, šios ryties dalis gal būtų tokia, kad lapkričio mėnesį kaudžia, e, baudžiam. E, baudžiamo kodekso nuostatos buvo panaikintos e, dėl um, šmeišto kriminalizavimo. Taigi šmeišto dekriminalizavimas buvo jau uh, labai ilgai e, Europos tarybos parlamentės asamblėjos ir ESBO ir mūsų komisijos nuolat skatinamas žingsnis. Ir reikia pasakyti, kad ne visos e, Europos tarybos šalis yra žengusios tą žingsnį, taigi labai svarbus yra tas žingsnis, bet aišku dabar viskas labai priklausys nuo to, kaip teis, naujas teisinės normas įgyvendins teismai. Tai dar reikės stebėti, kokią pažangą realiai padarys ta šalis. Toliau dėl gruodžio 20. 24 tos įvykių parlamente. Aišku, kad tai labai didelis smūgis sudavė į bendram įvaizdžiui šalies ir mm, aš pritarčiau tam, ką pasakė ponas Atsimarkakis mm, žiniasklaidos darbo grupė buvo puikus forumas, kuris buvo pradėjęs duoti rezultatų. Tai buvo E, forumas, e, žurnalistų asociacija, e, vieta mm, žurnalistams susėsti su vyriausybė, išspręsti problemas per dialogą ir mes tikrai labai skatintumėm juos sugrįžti prie tokios dialogo formos, nes iš tikrųjų reikia kalbėti ne vien tik tai apie šmeišto dekriminalizavimą, bet reikia kalbėti ir apie žurnalistų darbo teises, savireguliaciją žurnalistų, reglamentavimą reklamos ir kitus dalykus, kuriuos dar reikia padaryti šioje šalyje ir tikrai tas forumas yra labai svarbi svarbi vieta tam. Ačiū. Man atrodo, susidarom labai platų vaizdą, išklausę tiek pasisakymų ir mes suprantame, kad, kad yra ir pažangos padaryta, bet yra ir momentų, kur e, šioje šalyje vis dėlto pažangos dar trūksta. E, mano kalbėtojų sąrašė yra ponas Kukan, e, galbūt dar kas nors iš kolegų norėtų pasisakyti, ponas Krama ir ponia Janaku Takis. Gerai, tuomet pirmą ponas Kukam. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai, kadangi visi klausimai, kuriuos norėjau paminėti, buvo jau paminėti prieš tai kalbėjusiu ypač pono Hačimarkakio kuris e, pristatė labai platų, e, ša, plačią, platų paveikslą šioje šalyje. Tačiau kas nebuvo paminėta, tai yra lyčių lygybė, e, lyčių lygybė, lygybės klausimas. Ir mes matome, kad ypač, pažiūrėjau, darbo rinkoje dar yra ir politinėje srityje yra labai daug dar būtina padaryti pažangos. Manau, kad tą būtina paminėti. Ir dar trys dalykai. Šalies, šalis padid, pagerino savo e, teisinę, e, teisinę sistemą, tačiau dar reikia pagerinti savo teisinės struktūras, užtikrinant žmogaus teisų ir kitų teisų apsaugą ir tarp institucinį bendradarbiavimą sustiprinti ir sti, sti, institucijų pareigūnų e, samoningumo didinimo priemonės būtinos. Ir ši šalis turi visų tų priemonių imtis, norėdama pasiekti narystės ES. Mes, kaip bežvelgtume į šią situaciją, nemanau, kad e, parlamento boikotavimas yra teisingas būdas e, e, kovoti politinėje arenoje. Aš manau, kad tai turi vykti už parlamento ribų. Koks sprendimas bebūtų priimtas rytoj dėl vykimo ar nevykimo į šią šalį, manau, kad turėtume labai jautriai suformuluoti savo sprendimą, kad išvengtumėte galimų interpretacijų, kad jeigu, pažiūrėjau, jūs ne, nevažiuosite, tuomet sustiprinsite politinės jėgas, kurios blokuoja normalų demokratinių institucijų e, funkcionavimą. Dėkui. Ačiū ponui Kukan, ponas Kramer. Dėkoju už visus pasisakymus. Manau, kad prieš porą metų jau vyko diskusija Skopijoje, kur buvo svarstama, ar Makedonija turėtų prisijungti prie e, žmogaus teisėjų kartijos. E, E, tą jį ir padarė, tačiau e, e, išbraukė tuos paragrafus, kurie susiję su homoseksualų teisėmis. Tuos dalykus mes svarstėme, tuo metu šiai šaliai tai nebuvo problema, tačiau buvo aišku, kad jeigu šių paragrafų ši šalis nepriims, ne, ne, vėl neintegruos į tą dokumentą, tuomet ji gali nesitikėti įstoti į ES. Man įdomu, kokia dabar yra Makedonijos reakcija šio klausimu. Uh, Kaip mes girdėjome, padėtis pablogėjo, nepagerėjo. Kitas dalykas. Ar važiuosime, ar nevažiuosime, vis tiek noriu pasakyti, kad delegacijos e, kelionė turėjo vykti jau prieš porą mėnesių ir visi mes jau buvome pasirengę tai kelioniai, ar bent jau dauguma mūsų. Tuomet e, tas, tas pasirinkimo darbus reikėjo nutraukti, kadangi ta e, delega, delegacijos e, svarbiausia organizatoriai susirgo. Tačiau, aišku, taip gali įvykti, ta, tai, yra, tai buvo pirmininko atvejis. Tačiau e, tokius dalykus gali toliau vykdyti ir organizuoti pir, pa, pavaduotojai. Taigi aš manau, kad ir šiuo atveju tą buvo galima padaryti. Aš jau besiruoždamas buvau atsisakęs kai kurių e, man svarbių įsipareigojimų ir terminų. Ir E, po to pasakoti, e, parla, e, pasakoti žurnalistams, kad pri, nusprendėme tą ir aną, yra nepriimtina, kai pagalvojai, kad pats rengimosi tai, tai delegacijai darbas, kelioniai darbas buvo vykdomas neteisingai. Taip mes tiesiog paminame bet kokius demokratijos principus. Uh, E, vart, naudoti įprastas e, veiklos, įprastus veiklos būdus šiuo atveju tikrai negalima, kad, kadangi mes turime elgtis demokratiškai ir šiuo atveju, kai rengiamės tokiai svarbiai kelioniai, negalime sauliaisti šitaip, šitaip apdair, neapdairiai elgtis. Pone Jakudakis. Um, human... Dėkoju, norėjau atkreipti dėmesį į e, LGBT teisės žmogaus teisės. Buvo pasakyta, kad, tai, kad jos yra e, silpnai ginamos. Aš manau, kad tai yra per švelniai pasakyta. Parlamentas atkreipė dėmesį į, e, e, į diskriminacinius įstatymus šioje šalyje, kurių šiai šaliai reikia atsisakyti. Ir taip pat nuolat diskriminacinės pastabas reiškia ir pareiškimus reiškia šios šalies arkivyskupas. Uh, E, aš pati esu krikščionių e, sentikių e, bažnyčios atstovė ir man, mano jausmus tai taip pat žaidžia. Turint omenyje, kad E, nevyriausybinės organizacijos menkai gina e, šios e, bendruomenės interesus. Aš manau, kad juk yra labai svarbu, kad šis parlamentas nusiųstų labai aiškę paramos žinę šiems žmonėms ir užtikrintų, kad delegacija vyks į Makedoniją. Tikoju dabar ponas Zalavrakos, paskutinis kalbėtojas. Ačiū, ponia pirmininkė. Pėdų. Επιτροπής για... Aš tikrai džiaugiuosi išgirdęs iš jungtinio komiteto e, pirmininko, kad e, tendencijos šioje šalyje yra tikrai neblogos. Tačiau, aišku, mums reikia žiūrėti, kokie, kokie konkrečiai yra tie, e, tie ta, kokia ta pažanga, ar uh, ji tikrai atitinka ES standartus ir turime įvertinti mm, atstumą ar, ar netitikti tarp to, ką, ką jį, ko jie iš tiesų pasiekia ir kokie yra tie Europos standartai. Mes matome, kad buvusi Jugoslavijos e, Respublika Makedonija žmogaus teisų standartų laikymosi srityje kol kas e, e nežengia į priekį. Kodėl taip sakau? Todėl, kad teismų sistema ten vis dar turi sisteminių įdų. E, realiai neveikia laisva rinka, korupcijos lygis yra didžiulis. Europos parlamentas 2010 metais negalėjo išklausyti pono Talerio dėl to, kad jis buvo į, į, įsivėlęs į skandalą, e, tačiau vėliau buvo nuspręsta, kad jisai nekaltas, e, kad, tas, e, kad jis buvo nuteistas neteisėtai ir neteisingai. Aš tuomet prašiau atlikti atitinkamą tyrimą, e, tačiau iki šiol tai ne, neįvyko. Tikėkime, kad šis skandalas nebus susijęs su e, pastaruoju metu šioje šalyje e, vykstančiais pokyčiais ir įvykiais. Ką dar norėjau pasakyti, tai yra, kad Europos parlamentas keliaudamas į buvusią Jugoslavijos e, Respubliką Makedoniją, e, ar tas jo vizitas reikštų pro e, vyriausybinį žingsnį, ar kaip tik atvirkščiai, ar vyriausybė, šio šalies vyriausybė pasinaudotų mūsų vizitu, kad galėtų pareikšti, kad ES vyriausybę remia, ar vyriausybė ims teikti, kad mes padedame opozicijai. Kita vertus, jeigu mes ten nevyksime, tuomet ar tai bus vertinama kaip parlamento boikotavimas. E, tačiau reikėtų neužmiršti šio viso regiono e, problemų ir tam tikros specifikos. Aš tikiuosi, kad rytoj mes gerai padiskutuosime apie tai, ar yra verta ir prasminga vykti į Makedoniją ar ne. Dėkoju. Thank you. Uh, I also... Ačiū. Aš taip pat. Aš norėčiau paminėti, kad pas mus dalyvauja ambasados atstovai, ponia Jasna Omlat, ir ji yra parengusi pareiškimo raštu, tačiau dėje mes neturime laiko jo išklausyti. Aš galiu Jūs patikinti, ponia Boliet, kad visi nariai, pakomitečio nariai gaus Jūsų pareiškimo raštu, nes jis yra labai detalus. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė. Aš išgirdau tik vieną konkretų klausimą. Pono, ponas Krameris uždavė klausimą konkrečiai komisijai. Ar jūs sutiktumėte, kad komisija jums asmeniškai dvišalio pagrindu atsakytų šį klausimą? Akivaizdu, kad LGBTI klausimo delegacija ir toliau dirbs dėl to jeigu man bus pasakyta, e, kad buvo kažkokia reakcija, tik tai tokį gal trumpą atsakymą galėtų pateikti komisija. Sandquist. If... Pone Sandquist, ar yra komisijos reakcija dėl diskriminacijos prieš LGBTI asmenis? Ar komisija kažkaip reagavo? Sorry, me... Atsiprašau, bet man klausimas nėra labai aiškus. Gal mes dvi šalių būdų išsiaiškinsime šį klausimą? Pirmininkė, taip, tai jūs tada pasikalbėkite tarpusavėje. Tai mes baigsime svarstyti šį klausimą, bet prieš tai suteiksiu žodį ponui Hatsimarkakis. Aš turiu vieną pastabą sureaguojant į poną Salevrakos pasisakymą. Labai jautrus klausimas, ar vykti ar nevykti. Aš labai gerai prisimenu, kad buvęs ES atstovas Kopijoje bendravo su opozicija ir jis buvo palaikytas opozicijos politikų, jis buvo paskelbtas persona non grata šalyje, nors jis dirbo Europos Sąjungai. Todėl mes turime būti labai atsargus. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs esate vicepirmininkas, taip pat noriu sutikti ir su jumis, ponia Kramer, nes yra ir kitų galimybių. Turime vykti ten, bet ne kaip jungtinis parlamentinis komitetas, bet kažkokiu kitu formatu. Aš manau, kad mes tą aptarsime ir jums pranešime, ponė Lochviller. Ačiū, sako pirmininkė. Dėkoju už bendrą darbą. Jeigu mes šiais metais nuvyksime į šalį, aš tikiuosi, kad vėliau grįžę mes galėsime surinkti naują bendrą posėdį. Taigi, ačiū Jums labai, o dabar perėsime prie kito darbo tvarkės klausimo - Etijopija. Aš Norėčiau paprašyti mūsų svečius užimti jiems skirtas vietas ir tada galėsime pradėti diskusiją. Okay, uh, so, um... Kolegos. Truputėlį pakeisime diskusijų tvarką. Video žiūrėsime galiausiai, paskiausiai, nes tam mums nereikės vertimo. Kaip žinia, mes nusprendėme dirbti būtent taip. Tie, kurie nedalyvaus diskusijoje dėl Etijopijos, prašyčiau palikti posėdžių salę. Ačiū. Mes siūsime pakomitečio delegaciją į Etijopiją. Vizitas numatytas vasario 10-14 dienomis. Delegacija bus padalinta. Vieną dieną mes skirsime Afrikos sąjungos susitikimams, o kitą dieną skirsime padėčiai Etijopijoje aptarti. Kai aš sakau mes, Šiuo metu delegaciją sudaro trys asmenys. Ponas Ruota, pakomitečio vicepirmininkas, aš pati ir dėja dar neaišku, kas bus trečias delegacijos narys. Bet tikiuosi, kad mes tokį vieną narį rasime, jeigu nevyksime dviese. Žinoma, kad e, turime daug rinkimų stebėjimo misijų patirti patirties sukaupę Etijopijoje. Ir surengėme šį keitimąsi nuomonėmis šiandien dėl to, kad norime gauti naujausios informacijos apie Etijopiją. Kiti klausimai susijęs su kitomis Afrikomis šalimis mums šiandien dar nėra tokie svarbus. Juos aptarsime vėliau, kai ruošiamės kitiems vizitams. Mes turime svečių iš Human Rights Watch ponė Leslie Lefkov, Human Rights Watch. Ji dėja negalėjo atvykti į mūsų posėdį, nes jos traukinys e, vėlavo. Pas mus taip pat e, dalyvauja Etijopijos žmogaus teisų aktyvistas, Etijopijos nevyriausybinių žmogaus teisų klausimų tarybos atstovas. Jis atvyko pas mus, ponas Džerid Haile Marijam. Jis kalbės apie susirinkimų laisvę, pilietinės visuomenės padėtį Etijopijoje ir atskirų žmogaus teisų gynėjų atvejus. Ir dar pas mus lankosi William Oldhoff iš DEFCO generalinio direktorato. Jis taip pat informuos mums apie ES finansuojamus projektus šalyje. Ir Dar iš Europos išorės veiksmų tarnybos pas mus atvyko ponia Franceska Arato. Jie yra atsakinga už Etijopijos klausimus. Ponas Berman, matau, atvyko. Sveiki atvykę. Jis buvo vyriausias ES rinkimų stebėjimo misijos vadovas 2010 metais. Taip pat matau, kad ir kiti kolegos atvykę į klausimą. Sveikinam visus atvykusius. Mes nerinkimams daugiausia dėmesio skirsime, bet žmogaus teisų padėčiai. Aš taip pat matau ir ambasados atstovus, dėkoju už parodytą susidomėjimą ir atvykimą į posėdį. Nuo jūsų pradėsime, prašom. Thank you, Madam Chairperson. Uh, before I'm going to uh, read my testimony, I would like to make a, a minor remark. Visų pirma, prieš pradėdamas skaityti savo pasisakymą, aš norėčiau padaryti tokią pastabą, kad aš um, ne žmogaus teisų tarybą čia atstovauju. Aišku, taip, aš dirbau um, aštuonerius metus šiai organizacijai, dabar gyvenu trim, tremtyje, nes esu paieškomų asmenų sąraše. Tai šiuo požiūriu aš tiesiog esu atskirą, tiesiog esu žmogaus teisų e, aktyvistas. Taigi, Gerbiama e, pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, noriu padėkoti Jums už šią galimybę antrą kartą atvykti į Europos parlamentą ir pristatyti savo susirūpinimą dėl žmogaus teisų Etijopijoje. Tai yra labai svarbus posėdis ir per um, jau apie septyneri metai praėjo, kai pirmas iki buvau atvykęs į neįlinį um, vystimos ir užsienio reikalų komiteto bei žmogaus teisų pakomitečio bendrą posėdį 2005 metų gegužės 15 dieną, tuomet, kai o, buvo 200 nekaltų žmonių o, nužudyti dėl politinių priežasčių saugumo pajėgų Adisabebos gatvėse, o šiandien aš kalbu apie žmogaus teisų situaciją Etijopijoje. Mm, apie e, susirinkimų laisvę ir e, žiniasklaidos laisvę. Taigi, per šiuos beveik septynerius metus, nuo 2005 metų gegužės rinkimų, žmogaus teisų situacija Etijopijoje visiškai pasikeitė ir turiu pasakyti ne į teigiamą pusę. Bendra situacija yra represijos, žmogaus teisų pažeidimai šalyje. Tai mm, viskas išvirto į mm, vyriausybinių tokių veiksmų įteisinimą, legalizavimą per naujai priimtus teisės aktus, kurie ir toliau mm, vienašalės teisę suteikia valdžiai priešingai nei yra nusakyta šios šalies konstitucijoje ar priešingai nėra tarp tarptautiniai žmogaus teisų standartai. Per šios um, paskutinius šešerius metus Etiopijos parlamentas, ypač per 2010 metų rinkimus, kurie baigėsi e, valdančios partijos FRDF pergalę, um, kuri užėmė 99,6 um, vietas parlamente, buvo mm, šio Etiopijos parlamento priimta labai daug drakoniškų teisės aktų, taip pat, pavyzdžiui, kovos su terorizmu ir taip toliau. Ir aišku, tai yra skirta uh, užtildyti oponentus, žurnalistus, kad jie negali, žmogaus teisų aktyvistus, kad jie nieko negalėtų pasakyti. Šiandien aš kalbėsiu apie žiniasklaidos laisvę. Uh, ir apie susirinkimų laisvę. Taigi Etiopija yra viena iš šalių, kuri turi labai prastą um, žiniasklaidos laisvės situacija. Žurnalistai nuolat yra e, vyriausybės išpolių ir kovos su terorizmu įstatymų taikinyje. Daugelis žurnalistų um, susiduria su kaltinimais dėl išdavystės terorizmo ir pagal um, SPJ ataskaitą daugiau nei 79 žurnalistai turėjo pabėgti iš šalies nuo 2001 metų dėl to, kad jiems kilo pavojus, kad jie bus kankinami, neteistai sulaikyti, pagrobti ir tardomi saugumo tarnybų. Kai dauguma šitų žurnalistų buvo nekarta areštuoti ir buvo kankinami, jais buvo netinkamai elgiamasi, buvo kilęs pavojus jų gyvybei. Jiems buvo iškelti kaltinimai dėl valstybės išdavimo ir terorizmo, ir todėl jie turėjo bėgti iš šalies. Šiandien šeši žurnalistai, tarp jų du eritrėjo žurnalistai, yra areštuoti Etijopijoje pagal CPO 2012 metų ataskaitą. Šių dviejų eritrėjo žurnalistų buvimo vieta nėra žinoma dėl to, kad Etiopijos užsienio reikalų ministras m, mm, kai paskelbė apie jų sulaikymą 2007 balandį, jiem buvo pareikšti kaltinimai terorizmu. Taigi tai ir toliau Etijopijos žurnalistai ir jo taliamų Eškinder Nega, Šeptaje, Jusuf Getašev yra Etijopijos kalėjimuose. Pavyzdžiui, ir jo telemu buvo laisvai samdomas kritikuojantis žurnalistas, rašantis nepriklausomam e, savaitiniam laikraščiai Feta. Dabar jau, aišku, Etiopijos valdžia sus, uždariusi tą. Um, um, laikraštį. Rioto Remu buvo taip pat Adisas Beboje mokytoja ir ji buvo sulaikyta 2011 metais saugumo tarnybų, jai iškelti terorizmo kaltinimai ir teismas 2012 sausį nuteisė Rijot 14 metų kalėjimo ir 33 tūkstančių biurų bauda. Toliau 2012 metais kasacinis teismas išanalizavo skundus ir vis tik tai paliko galioti 5 penkerių metų kalėjimo bausmę. E, Skindernega, septyniarių metų berniuko tėvas, žymus Etijopijos žurnalistas, blogeris. E, jis taip pat susidūrė su, tokiame, su tokia pačia situacija. 2011 m. rugsėjai buvo areštuotas, apkaltinus jį dalyvavus realistinėme samoksle. 2012 m. Liepa aukštasis teismas nuteisė Skindernegą 18 metų kalėjimo bausme. Toliau panašiai yra ir dar keturi žurnalistai nuteisti, jiems nedalyvavus byloje. Teismas nusta, e, e, nurodė konfiskuoti Eskinder na, namą ir žmonos automobilį. Toliau 2011 birželio 19 metą Bušėtaje um, dabar jau uždaryto nepriklausomą laikraščio Ramba Times uh, redaktoriaus pavaduotojas buvo areštuotas po to, kai e, jo namai buvo nusiaupti Adisabeboje, jis buvo, viskas buvo konfiskuota, visa medžiaga, jis buvo apkaltintas teroriz, e, terorizmu. Uh, Ir um, uh, 2012 metais teismas nuteisė Vupšet 14 metų kalėjimo, tačiau uh, per jo sulaikymo laikotarpį jis buvo kankinamas. Toliau Isuf Getačev buvo Jamuslif Gudait, tai yra um, musulmoniško laikrašio žurn, uh, redaktorius. Jis buvo areštuotas 2012 metais, Liepos 20 dieną policijos pareigūnų ir po to laikomas labai gerai žinomame e, kankinimų kalėjime buvo konfiskuota visa turima medžiaga ir 2012 e, metais jis buvo kaltinamas terorizmu. Pagal CPJ ataskaitą taip pat jisai yra pareiškęs, kad buvo kankinamas. E, yra daugiau žurnalistų, kurie susiduria su politinėmis represijomis. Pavyzdžiui, e, vyriausias redaktorius tikrai žinomo nepriklausomo savaitinio laikraščio Fete, kuris dabar yra uždarytas, tai mes gan Desalegė taip pat turėjo jie buvo iškelti uh, baudžiamieji kaltinimai dėl šmeišto ir neteisingų uh, gandų 2012 metais. Jis taip pat buvo laikomas įkalintas. Uh, toliau uh, du, 2009 m. 621 įstatymas įstatymas dėl draugijų ir labdaros organizacijų patvirtintas Etiopijos parlamento iš tikrųjų palėtė daugeliu nevyriausybinio organizacijų, įvairių draugijų, fondų, um, ypač tų, kurie užsijima žmogaus teisų darbu. Aš aišku, čia tų visų apribojimų neanalizuosiu detaliai, kas yra tame įstatyme sudėta, bet sutelksiu dėmesį į tai, kokį poveikį turėjo šis teisės aktas nuo tada, kai buvo pradėtas įgyvendinti. Taigi, pagal TDO 2012 lakryčio 15 dienos ataskaita Etiopija yra viena iš penkių pasaulio valstybių, kuri yra įvardinta kaip e, padariusi labai žimtų e, susirinkimo laisvės e, pažeidimų. Čia aš norėčiau paminėti štai tokius padarinius. Pavyzdžiui, prieimus tą įstatymą, daug žmogaus teisų gynėjo turėjo pabėgti iš šalies. Organizacijos, žmogaus teisų organizacijos ypatingai um, turi dabar taikyti e, pačios savo veiklos cenzūrą, kitaip jos pažeistų tą įstatymą. Pagal 2012 metų Amnesty International ataskaitą, kai buvo priimta šis įstatymas, bent 17 organizacijų pakeitė uh, savo darbo sritį ir iš žmogaus teisų perėjo į vystimosi darbą. Uh, Ir dabar žmogaus teisų situacija šalyje stebi tik tai dvi e, organizacijos, tačiau ir jos susiduria su didžiuliais iššūkiais netgi yra, e, e, tos, kurios yra dar likusios, turėjo pakeisti savo pavadinimus, persiregistruoti, pavyzdžiui, anksčiau tai buvo žmogaus teisų taryba, tarkim, tačiau labdaros organizacija negali naudoti e, pavadinime žodžio Etijopija. Jei, ir dabar ši taryba E, turėjo nutraukti savo darbo sutartį su daugeliu darbuotojų ir Pavyzdžiui, vyriausybė 2009 m. gruodį nu, e, įsakė įšaldyti šios žmogaus teisų organizacijos sąskaitas uh, Dar kita svarbi žmogaus teisų organizacija, kuri išskirtinai sutelkia dėmesį į žmogaus teisų situaciją, tai yra Etijopijos o, moterų teisininkų asociacija, um, susidūrė su tokiamis pačiamis problemomis. Jų sąskaitos taip pat iššaldytos, e, irgi apie 10 milijonų birų um, yra iššaldyta tose sąskaitose pagal vyriausybės nurodymus ir ta organizacija teko atleisti apie 70 procentų jų darbuotojų. Abi organizacijos kurios e, kreipiasi į aukščiausią teismą, tačiau, aišku, e, tie jų skundai nebuvo patenkinti ir tos sąskaitos toliau yra iššaldytos. Na ir galiausiai noriu paminėti Etiopijos mo e, mokytojų asociaciją, viena žymiausių profsąjungų. Dabar taip pat yra priversta pakeisti savo registraciją pagal naują teisės aktą. Dabar mano išvados. Aš manau, kad e, šie mano pristatyti atvejai aiškiai rodo, kaip yra pažeidinėjama žmogaus teisės Etijopijai ir kaip situacija dramatiškai pasikeitė per pasarosius keliarius metus. Etijopijos vyriausybė panašu teikia pirmenybę savo neteisingų smurtinių veiksmų um, legalizavimui, įteisinimui per politinės bylas, pasitelkiant tokius drakoniškus teisės aktus, o negerina savo žmogaus teisų situacijos, demokratizacijos įstatymo viršinybės šalyje. Ir iš tikrųjų tūkstančiai Etijopijos gyventojų pabėga iš šalies kasmet. Mm, tie, kurie lieka, tūkstančiai iš jų susiduria su tokiais dalykais, kaip, tarkim, ilgi teismų, teismo bylų procesai, įkalinimas ir taip toliau. Dėl to, kad jų yra politinė tokia priklausomybė ir jų nuomonė jie neturi teisės išsakyti savo um, poziciją, neturi uh, susirinkimo laisvės. Um, pavyzdžiui, susirinkimo laisvę, taikius protestus absoliučiai yra uždraudusi valdžia. Tai yra puikiai iliustracija, kaip, tarkim, pavyzdžiui, um, taikus Etijopijos musulmonų protesto judėjimas šalyje buvo. E, brutaliai su, su juo buvo susidorota Etiopijos valdžios ir daug protestuotojų buvo reštuoti, sumušti, buvo kankinami pareigų, saugumo pareigūnų, daugelis iš jų ir toliau yra sulaikyti. Šio taikaus judėjimo lyderiai buvo reštuoti ir jiems buvo iškelti tie patys kaltinimai terorizmu. Dauguma tokių iš iš to, to, dauguma tokių priemonių prieš žurnalistus ir žmogaus teisų gynėjus, kuomet jie yra kaltinami terorizmu, yra visiškai neparemta niekuo ir kaip jau matėme dažniausiai dėl jų nuomonės, dėl to, kad jie pasinaudojo susirinkimo žodžio laisvę, jie, su jais yra susidorojama. Aš labai tikiuosi, kad Europos parlamentas ir ši delegacija uh, um, išanalizuosiu šios faktus giliau, tuos faktus, ką aš pristačiau savo pareiškime trumpai ir pabaigai norėčiau. Um, pateikti rekomendaciją jūsų delegacijai aplankyti tuos žurnalistus, kurie yra kalinami Etijopijoje ir noriu taip pat paraginti jūs susitikti su žmogaus teisų gynėjais, žmogaus teisų organizacijų atstovais, kurie negali vykti savo veiklos, nes jų organizacijos yra visiškai paralyžiuotos. Labai dėkoju, ponė Hailė Marijam, už jūsų pasisakymą ir rekomendacijas. Dabar ponas Oldhoff. Old iš DEFCO generalinio direktorato. Aš tikiuosi, jūs mus informuosite apie Europos e, finansuojamus projektus šioje srityje. Ačiū, ponė pirmininkė. Manęs buvo paprašyta tarti keletą žodžių apie bendradarbiavimą e, su pilietinės visuomenės organizacijomis. Ir e, būtų gerai pirmiausia pristatyti bendrą kontekstą E, kalbant apie naujausius teisės aktus. Pavyzdžiui, e, e, teis, 2009 metais priimta įstatymą apie labdaros organizacijų ir organizacijų įstatymas. Um visos pilietinės visuomenės organizacijos turi e, registruotis e, tam tikslui skirtoje e, įkurtoje agentūroje ir vyriausybei teikti ataskaitas. Ši agentūra taip pat pateikė įvairiausias direktyvas ir gairias, kaip interpretuoti įvairiausias įstatymo nuostatas. Taip pat reikia pabrėžti, kad e, pilietinės visuomenės organizacijos yra skirstomos į tris e, kategorijas. Pirmiausia, tai yra užsienio labdaros organizacijos, taip pat Etijopijoje įsikūrusios organizacijos. Tai yra organizacijos veikiančios. E, E, daugiau kaip 10 procentų e, išorės šaltinių, užsienio šaltinių finansavimo pagrindų. Ir trečioji e, organizacijų kategorija, kuri gauna, iš užsienio gauna tik labai nedidelį nedidelę dalį savo, savo toms organizacijoms skirto finansavimo. Uh, Tik trečiai, trečios kategorijos e, Etijopijos pilietinės organizacijos gali veikti e, daugiau mažiau be trūkčių. Ir reikėtų pabrėžti, kad e, gairė, kuri buvo patvirtinta 11 metų Liepos mėnesį, de, nustatanti administracinės ir veiklos į, į sąnaudas tų organizacijų, tai yra 3070 e, gairė vadinamoji. Nu, nedaugiau kaip 30 procentų e, visų sąnaudų e, turėtų būti skiriama būtent tokio, tokioms išlai, tai, tokiai veiklai, kaip, kaip veiklo, veiklos, iš, veiklos išlaidos ir administratinės išlaidos. Daugeliu, daugeliu iš tokių organizacijų yra sunku vykdyti e, tokias gairias, aš pristačiau tą e, teisinę e, situaciją, kad e, galėčiau jums išaiškinti, kaip mes bendradarbiaujame su Etijopijos atitinkamomis organizacijomis, ypač Europos demokratijos žmogaus teisų rėmimo priemonės kontekste. Per pastarosius keletą metų buvo taikomas būtent, būtent ši priemonė ir pagal ją ta, skiriamas finansavimas 4,3 milijono, milijono eurų e, yra skiriama e, tokiems tikslams. 2011 e, metais buvo pradėto, pradėtos pirmosios finansavimo injekcijos, pat mūsų rezultatai yra tikrai neblogi. Tačiau tai įvyko dar prieš tą minėtojo įstatymo prieimimą. Prie E, taip pat parama yra e, vykdoma ir remiantis dešimtąją, e, dešimtąją paramos, vystimosi paramos programa. Ir yra 6 milijonai eurų Mm, pirmia, dabar jau dvie, dvie, dviejų fazių laikotarpį, dvie, dvie, per du laikotarpius buvo skirta 6 milijonai eurų ir iki 13 e, metų jau pasi, prasi, pasibaigė pirmoji fazė, toliau e, nuo 14 metų e, prasidės antroji. Toks finansavimas yra laikomas nacionaliniu Tai reiškia, kad visos e, pilietinės visuomenės organizacijos gali būti remiamos iš, to, iš e, šio finansavimo šaltinio, e, įskaitant ir organizaciją susijusią su Etijopijos įvairiomis vyriausybinėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir Mm, toms organizacijoms teikiame paramą, e, skelbiant vairius konkursus, bendra, vykdant bendradarbiavimą e, demokratinio valdymo, kaimo plėtros, aplinkosaugos rytise ir panašiai. Kita vertus yra ir kita, kito ko pobūdžio parama, kuri e, yra nefinansinė parama, tai yra para, par, techninė parama tokiuose šali, e, srityse kaip e, lyčių matmuo. E, ir panašus kitokie, panašios rytis. E, yra tam įsteigtas ir projektų valdymo komitetas, kuris susideda iš ES delegacijos atstovų ir pilietinės visuomenės organizacijų atstovų. Ir, e, ir yra, tokio, tokia parama yra siekiama stiprinti dialogą tarp suinteresuotų šalių ir projektas, kuriame mes labai aktyviai veikiame, stengdamiesi stiprinti pilietinę visuomenę Etijopijoje. Nu, kuriant ir stiprinant e, tikrai gyvybingą e, pilietinę visuomenę įvairiose sektoriuose, įtraukiant e, demokratinės ir vyriausybinės, demokratinės vyriausybinės organizacijas. Ir kita programa, į kurią yra įsitraukusi ES, tai yra vadinamo, vadinamoji pagrindinių e, paslaugų e, paramos programa, e, į kurią įsitraukęs ir Pasaulio bankas, Junktinė karalystė, Austrija, Italija ir kiti, kiti subjektai. Tai yra iš esmės programa skirta. Mm, plėtoti pagrindinės e, e, paslaugas, stiprinti tas paslaugas, tai yra sveikatos apsaugos, švietimo paslaugos, e, kaimo plėtros srityje ir panašiai. Šioje programoje yra į šią programą įtrauktas socialinės atsakomybės elementas ir pilietinės visuomenės organizacijos yra įsitraukusios į įvairiais savo veiksmais į visuomenės suinteresuotumo, samoningumo didinimo programas. E, šios programos finansavimas e, taip pat yra siejamas ir su nacionaliniu e, e, val, pačios valstybės e, finans, finansavimo nacionaliniais šaltiniais, kad apimtų kiek manoma didesnį skaičių įvairių nevyriausybinių organizacijų. Dabar žodį perdė, perduodu kolegai iš išorės veiksmų tarnybos. Ačiū, dėkoju už išsamų pristatymą. Tie, kurie domisi, susidomėjo šio klausimo, tikriausiai gali gauti informacijos iš jūsų ir raštu, taip? O dabar suteiksiu žodį poniai Arato iš išorės veiksmų tarnybos. Prašau kalbėti trumpai. Taip, labas vakaras visiems. Ačiū, kad pakvietėte mane į šį posėdį. Aš galiu papildyti savo kolegą iš DEFCO generalinio direktorato. Aš visų pirma pradėsiu nuo to, kad uh, Mus neramina e, žodžio laisvės ir susibūrimo laisvės padėtis šalyje, taip pat ir platus terorizmo interpretavimas šalyje. Žinoma, Europos Sąjunga pripažįsta e, terorizmo keliamą grėsmę, taip pat ir teisę kovoti su terorizmu. Tačiau kova su terorizmu gali turėti įtakos saviriškos laisvė ir žiniasklaidos laisvė, jeigu terorizmas pernelik plačiai interpretuojamas. Taigi šiame kontekste aš kalbu apie ES pridedamąją vertę. Ne tik Europos komisija gali čia prisidėti. Būtų galima kartu dirbti ir su valstybėmis narėmis. Jos galėtų papildyti komisijos darbą. 20 Etijopija yra labai svarbi šalis Afrikoje. Ir mums yra svarbu palaikyti su šalimi dialogą ir bendradarbiavimą. Europa turi aiškiai apibrieštas žmogaus teisų gairias ir standartus, kurių reikėtų laikytis. ES Afrikos strategija taip pat yra parengta, ji yra taikoma vykdant partnerystės ir tai gali apibriežti aiškiau dvišalio bendradarbiavimo principus. ES turi daugybę priemonių, kaip jūs ir girdėjote, mano kolega apie jas kalbėjo. Humanitarinė pagalba, vystomoji pagalba gali būti derinama prie politinių ir diplomatinių veiksmų. Aš labai trumpai pabandysiu čia įvardinti keletą svarbių priemonių ir galėsiu atsakyti jūsų klausimą. Penki pagrindiniai veiksmai mano nuomonė, yra labai svarbus ES. Pirma, pilietinės visuomenės sektoriaus darbo grupė. ES prisidėjo prie tokios darbo grupės steigimo 2012 metais. Tokia grupė vienyje vyriausybės atstovus, nevyriausybinio organizacijų ir pilietinės visuomenės organizacijų atstovus. Jam pirmininkauja federalinių reikalų ministras. Darbo grupė susirinko 12 metais penkis kartus ir nusprendė suintensyvinti atliekamą darbą 2013 metais, rengdama mėnesinius posėdžius. Iš tiesų, jos poveikis pilietiniai visuomeniai, pilietinės visuomenės organizacijoms yra labai svarbus, palaikant ryšį su vyriausybė. Toliau aukšto lygio forumas, kuriame dalyvauja finansų ir ekonominio vystimosi ministras Šis forumas taip pat svarsto pilietinės visuomenės klausimus nuo 2010 metų. Tokie klausimai kaip perkelimas, privatizacija taip pat neseniai buvo įtraukti į forumo darbo atvarkę. Trečias veiksmas - ES pilietinės visuomenės fondas, kaip sakė kolega, nuo 2010 metų balandžio toks fondas yra įsteigtas, jo tikslas yra padidinti kitų suinteresuotų partnerių dalyvavimą e, plėtojant pilietinių visuomenių organizacijų darbą svarbiausiose srityse, įskaitant ir vystimasi. Toliau e, dialogas palaikomas su šalies vyriausybė pagal kotonų susitarimą. Norėčiau čia pasakyti, kad pastarasis susitikimas pagal 8 straipsnio dialogą įvyko su nauju ministru pirmininku gruodžio 13 dieną 2012 metais ir paskutinio dialogo sustikimo metu ES tarp kitų klausimų kėlė ir žmogaus teisų klausimą. Kalbėdama su ministru pirmininku. Taigi diskusijos buvo ilgos ir mes kėlėme du svarbiausius klausimus. Vienas buvo ATP e, nuostatų taikymas, o kitas E, buvo išaldytos sąskaitos žmogaus teisų organizacijų, Etijopijos žmogaus teisų tarybos ir teisininkų asociacijos išaldytos sąskaitos. Žmogaus teisės Etijopijoje yra svarbus klausimas. E, šis klausimas yra numatytas ir tarp tūkstantmečio vystimusių tikslų. Yra vykdomi paramos planai, reformų planai Taip pat yra vykdoma visuotinė periodinė peržiūra, kurios rekomendacijos turėtų būti peržiūrėtos ir įtvirtinamos. Etiopija tapo Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos nare. Norėčiau priminti Etiopijos konstitucijos pagrindinius principus. Aš tikiuosi, kad kartu su Etiopija mes rasime galimybę žengti pirmyn ir daryti pažangą. Paskutiniams mano pastebėjimas ir baigsiu savo pasisakymą. Jūsų uh, E, artėjanti misija į Etijopiją numatyta vasario mėnesį. Misija vyksta pačiu laiku. E, jūs galėsite įvertinti žmogaus teisų padėtį šalyje. Ir jūsų misija parodys, kad ES rūpinasi Etijopijos padėtimi ir jūs galėsite perduoti tą žinę, kokia mums svarbi yra žmogaus teisų padėtis šalyje. Pirmininkė, ačiū. Aš tikiuosi, kad ir jūs raštu pateiksite mums savo pasisakymą, nes labai daug geros informacijos. Mhm čia išgirdome. Dabar parlamentarams suteiksiu žodį ponui Berman, po to poniai Gomeš. Prašom, ponė Berman. Ačiū e, už tai, kad jūs įvertino, į, pristatėte žurnalistų, įkalintų žurnalistų pavardės. Iš tiesų baisu, kai už tai, kad išreiški savo nuomonę, esi įkalintas už tai, kad analizuoji informaciją, esi pasodinamas į kalėjimą. Žinoma, gerai, kai tokių asmenų pavardės yra paminimos viešai. Etijopijoje tiesiog siaubingai yra dorojamasi su opozicija, su žurnalistais, su žmogaus teisų aktyvistais. Ir iš tiesų pasibaisėtina, kad Junktinės Amerikos valstijos ir Europos Sąjunga, aišku, aš e, džiaugiuosi Europos komisijos darbu ir išras veiksmų tarnybos dedamomis pastangomis siekiant pagerinti bent iš dalies padėtį. Vis tik pasibaisėtina, kad tokios didelės galios e, vis dar remia režimą. Kodėlgi jos taip elgesi? Ar dėl Etijopijos strateginės padėties Afrikoje? Tikriausiai taip. Nepilotuojami lėktuvai skrenda iš Etijopijos bazių į Somalį ir kitur. Visa tai yra taip baisu, čia yra tiek daug dviveidiškumo tame. Aš manau, kad ES turėtų kur kas aktyviau pasmerkti tai, kad nėra užtikrinama laisvė, jokia laisvė šalyje. ES turėtų reikalauti laisvės politiniams kaliniams, įkalintiems žurnalistams. ES turėtų reikalauti, kad būtų pradėtas dialogas su opozicija. Opozicija neturi jokių galimybių uh, sąžiningai pareikšti savo nuomonės, atvirai pareikšti savo nuomonės. Reikia keisti įstatymą dėl e, pilietinės visuomenės organizacijų, dėl apdaros organizacijų. ES turi primtinai reikalauti, kad būtų nutraukti kankinimai. Taip pat reikia kalbėti ir apie tai, kas žmonėms reikia suteikti galimybės gyventi taip, kaip jie patys nori. Žmonės susiduria su baisiomis sąlygomis ir juos reikia palaikyti. Vietoj to, kad iš, išvaryti iš jų gyvenamos žemės. Aš čia kalbu apie Kambelą regioną ir kitus.